So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues. Mėly kolegos, sveiki susirinkę po vasaros atostogų į pirmąjį viešai klausimą dėl PVM. Norėčiau pasveikinti visus mūsų prelegentus, pirmiausia, Europos audito rūmų atstovą Johos Karakacanis, kuris yra Europos audito rūmų nario Neivino Matės kabineto vadovas, taip pat Europos e, MBI organizacijų e, atstovą Gerhardą Jumerį, taip pat Čekijos mokesčių institucijų atstovą Martiną Jenečiaką ir galiausiai paskutinis mūsų prelegentas, tai yra Vokietijos federalinis kriminalinės policijos sąjungos atstovas Sebastianas Fiedleris. Kol kas uh, dar atrodo komisijos atstovai nepasirodė, bet atrodo yra kitas kolega. Ačiū, kad jūs atvykote, taigi mes jūs šiltai sveikiname. Jums bus suteikiama galimybė pasisakyti po pirmųjų keturių e, kalbėtojų ir galėsite išdėsti komisijos požiūrį į tai, kaip yra kuriama galutinė PVM sistemos e, sistema. Taigi kiekvienas kalbėtojas turi po 10 minučių ir kiekvienas e, galės perskaityti savo pranešimą, po, kurio, po kurių vyks pasikeitimai nuomonėmis, klausimai. Nariams bus suteikiama 3 minutės, o jūsų atsakymams bus skirtos 5 minutės. Prieš suteikdamas žodį kalbėtojams, pirmiausia žodis e, pranešėjai, ponui Langenui, kuris ir pasakys įžanginį žodį mūsų pranešimui. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegoms, bet ypač dėkoju mūsų svečiams atvykusiems į mūsų klausimus. Mūsų darbo pagrindas yra 16 metų balandžio 7 dienos pranešimas apie PVM. Pranešimas, prie kurio aš pats dirbu, e, buvo pradėtas balandžio mėnesį ir tikimės e, jį užbaigti rugsėjo mėnesį po to, kai bus baigtos dėrybos taryboje. Kai taryba savo diskusijas atidėjo iki gruodžio, mes galime surenkti ir viešuosius klausimus. Todėl man labai įdomu bus išgirsti ekspertų nuomonės. Jūs puikiai žinote, kad PVM sistema su šeštaja direktyva, galiojančia nuo 1993 metų, yra perinamo laikotarpio e, sistema. Ir susidarė e, tikrai daug biurokratinės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms, Taip pat susidarė sukčiavimo atveju, ypač e, vykdant tarp valstybinę priekybą. Taigi buvo pateikta kontroversinių pasiūlymų. Mes e, žinome, kad dėl mokesčių taryboje reikia apsispręsti vienbalsiai. Mes tą puikiai suvokime. kartu su Čekijos vyriausybe mes bandome prastumti atvirkštinio apmokestinimo e, sistemą ir e, ją e, pripažino ir komisija, kad ta sistema funkcionuoja. Ir diskusijos taryboje irgi taip pat įtraukė šį klausimą į savo darbotvarkį. Taigi tai yra įdomu ir pats norėčiau trumpai pakalbėti apie auditorumus. Auditorumai išnagrinėjo PVM sistemą. Buvo iškeltas klausimas, kokios turėtų būti pirmiausios teisėkuros iniciatyvos, kurios galėtų išspręsti keitimos informaciją problemą. Turime taip pat ir MVI Europoje problemas ir Taip pat vertiname vieno langelio e, sistemą, kaip jinai galėtų veikti. Norėtume taip pat sužinoti, ar e, MVI mano, kad e, atvirkštinio mokestinimo sistema galėtų veikti ir pasiteisinti. Turime duomenų iš mokestinių institucijų. Ir aš turiu prašymą ponui Janečekui, kuris kurio prašysiu pristatyti atvirkštinio apmokestinimo sistemą ir Čekijos institucijų atstovai tikrai e, tą gali padaryti, nes jie turi kompetencijos. E, Vokietijos atstovas, žinoma, kalbės apie baudžiamosios teisės dalykus. Yra ir kitų klausimų, bet, e, bet kokiu atveju lauksime jūsų pranešimų. Taigi taip pat labai noriu padėkoti kolegoms, kurie atvyko į mūsų klausimus. Kągi, dėkoju ponui Langinui ir iš karto žodį suteikiu Jorgos Karakacanis. Jums 10 minučių pristatyti savo pranešimą, o paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų. Dar yra pastebėjimas dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, jeigu supratau, kiekvienas prelegentas kalbės 10 e, minučių, paskiau klausimams suteikiamos 3 minutės, o atsakyti klausimus skiriamos 5 minutės. Aš siūlyčiau, kad kalboms būtų suteikta laiko mažiau, o klausimams dangau, daugiau, nes 5 minutės atsakyti į klausimus yra per daug. Man atrodo, mums suteikiama per mažai laiko. O kalbėtojų yra keturi ir po dešimt minučių susidaro keturiasdešimt. Man atrodo, per daug. Būtų geriau jiems skirti po penkias minutės, o paskiau į klausimus atsakyti skirta dešimt minučių. Ką Langenė jūs manote apie tai? Na, komentaras visai pagristas, tačiau nepamirškime, kad prelegentai savo kalbas ir pranešimus jau parengė iš anksto. Tai galbūt galėtume skirti laiko e, atsakymams ir daugiau, bet e, sunku būtų sutrumpinti pranešimų laiką. Pirmininkė, aš e, suprantau, kad e, prelegentai parašė penkių minučių pranešimus. Duonokite, tai buvo dešimt minučių pranešimai, sako pirmininkas. Aš sakiau dešimt minučių ir vadinasi, išteiksime dešimt minučių. Taškas. tikrai, manau, laiko visiems mums užteks, o be to pasižvalgau, kad ir nėra tiek daug ir mūsų kolegų, ypač tokių, kurie prieštarautų. Kai e, šešėliniai pasisakys, visi turės progą užduoti savo klausimus. Taigi, jeigu niekas daugiau prieštaravimų neturi, kreipiamės į Karakacanį. Žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai, ačiū už kvietimą. Kaip jūs ir pastebėjote, aš esu Europos audito rūmų nario Navino Meits kabineto narys ir atsakingas už PVM e, sukčiavimą ir toje srityje parengtą e, pranešimą. Pristatysiu pranešimo rezultatus. Noriu priminti, kad Europos parlamentui, e, konkrečiai biudžeto komitetui, buvo šis pranešimas jau pristatytas balandžio mėnesį. Savo pranešime mes pateikėme visą eilę rekomendacijų komisijai, e, kaip rekomenduoti e, PVM sistemą ir parengti PVM veiksmų planą. Aš pristatysiu mūsų pranešimo rezultatus, pakalbėsiu apie atvirkštinę apmokestinimą Ir mūsų nuomonė konkrečiai išdėstė 88 ir 89 punkte. Pakalbėkime, apie, pirmiausia, pristatysiu problemas susijusias su e, sandoriais ES, paskui pristatysiu savo rekomendacijas. ES sienų panaikinimas 93 metais buvo e, geras dalykas, bet sukėlė problemų surinkant PVM. Importuotojai e, galėjo gauti savo prekes tik tai po to, kai sumokėjo PVM, o e, eksportuotojai buvo, jiems buvo leidžiama prašyti PVM išimties tik tai tuomet, kai mokesčių institucijos gaudavo eksporto deklaracijas. Deja, susidarė ir problema, kadangi prekybininkai suteikdavo tas deklaracijas, kurių nebuvo įmanoma atsekti. Tie duomenys turėjo būti automatiškai prieinami kitoms valstybėms narėms per elektroninę VIS sistemą eksporto šalies mokesčių institucijos buvo tiesiogiai suinteresuotos tų deklaracijų tikslumu, nes jeigu jos netikslios, tiesiog valstybė nesurinks mokesčių. Dabartinės teisės aktai dėl audito e, kalba apie administracijos bendradarbiavimą ir kovą su PVM sukčiavimu. Ir taip pat ten yra numatytos e, informacijos keitimosi sistemos. Kalbama apie Eurofiską, kuris e, taip pat turėtų kovoti su E, sukčiaujančiomis kompanijomis. Dovanokite, kad aš jūs pertraukiu, bet jūs skaitote per greitai. Taigi buvo parengti ir kitų e, administracinio bendradarbiavimo priemonių, keitimos informacijos priemonių ir e, negana to buvo įmanoma susisiekti E, su mokesčių institucijomis e, vienoje ar keliose valstybėse narėse. Bėda yra tik tai ta, kad e, kai prekės importuojamos iš už ES ribų, taikoma 42 procedūra ir viena valstybė narė jas importuoja, bet paskirties šalis kita valstybė narė. Tai tuomet mm, muitinės nesurenka PVM duomenų. Ir kai, kurios, kai kuriais atvejais paskirties šalis turi surinkti e, tuos duomenys, o importo šalies e, mokesčių institucijos turi ir atsakingos informacijos e, įvedimą į elektroninę sistemą. Iš to matyti, kad dabartinė sistema kelia nemažai iššūkių PVM surinkimo ir suteikia progų sukčiavimui. Komisija parengė PVM veiksmų planą ir aiškėja, kad e, yra viena ta PVM e, erdvė, kuri turėtų spręsti problemos priežastis ir e, iššūkius. Tačiau atlikę savo tyrimą, tame pranešime mes pripažįstame, kad yra kovos su PVM sukčiavimu sistema. Ir sistema yra neblogai veikianti, tačiau yra tam tikrų trūkumų, kurie susiję su įgyvendinimu. Todėl norėčiau pirmiausia pasakyti, kad apklausoje mes susikėmė su visomis valstybėmis narėmis ir kla... uždavėme klausimą, ar šita sistema padeda kovoti su PVM sukčiavimu. Ir daugeliu, daugelis respondentų atsakė, kad dabartinė sistema neblogai veikia. Tačiau audito metu mes e, ištyrėme šešias valstybės narės ir e, nustatėme tam tikrų trūkumų. Aš labai trumpai juos pristatysiu. Pirmiausia, tikria, e, pirmiausia sunkiai e, steng, įmanoma patikrinti E, muitinių ir mokesčių e, duomenys tarp valstybių narių. Pirmiausia yra 102 straipsnio procedūra. Antra, trūksta tikslumo, išsamumo ir duomenys nepateikiami laiku tarp valstybių narių. Kartais, kai e, nustatomi padirbti PVM numeriai, tai e, mokesčių institucijos tiesiog tų atvejų neištiria. Trečia, trūksta administracinio teisėkuros ir teisės saugos bendradarbiavimo. Ketvirta, Eurofisk yra decentralizuota struktūra ir kiekviena valstybė narė atlieka savo rizikos analizę pagal turimus duomenis E, ir naudojasi dažnai Excel programa. E, ir bėda ta, kad daug informacijos yra nereikalinga. Penkta. Olafas ir Europolas, kuris galėtų prisidėti prie kovos su sukčiavimu, neturi prieigos prie duomenų, kuriais valstybės narės keičiasi elektroniniu būdu. Ir galiausiai paskutinis pastebėjimas. Nėra priemonių sisteminių būdų rinkti duomenų apie sukčiavimą PVM ir apie fiktyvius prekybininkus. Tai yra svarbus mūsų tyrimo pastebėjimas, nes jeigu mes turėtume tikslios informacijos, tai leistų e, taip pat ir e, įvertinti pažangą. Darau nuorodą 25 mūsų ataskaitos punktą, kuriame mes atarėme šią problemą kalbėdami apie PVM nepriemokos e, sistemą. Mes kalbame apie 163 e, milijardus eurų, tai yra tos nepriemokos suma. Tačiau visuomet mūsų e, išvados yra kvestionuojamos, neva mūsų tyrimas yra turintis trūkumų, negalima jų apibendrinti ir tai yra tik tai e, viena medalio pusė. Reikia pripažinti, kad komisija deda nemažai pastangų, tač, jie atliko tyrimą, tačiau ir tame tyrime irgi situacija nėra išsamei išanalizuojama. Aš galėčiau išsamei pristatyti, ką mes galvojame apie komisijos atliktą tyrimą ir kur yra jos trūkumai. Mes manome, kad e, jeigu yra priemonės, jas reikia e, gerinti. Ir net jeigu e, mes kalbame apie bendrus e, sprendimus, mes aiškiai žinome, kad yra, pavyzdžiui, tam tikros administracijos, Junktinė karalystė ir Belgija, kurios šios rytyje pasiekė daug ir padarė nemažai pažangos ir įgyvendino tas priemonės, kurios prisidėjo prie situacijos pagerinimo. Taigi, pernu prie išvadų. Aš norėčiau priminti, kad audito rūmų tikslas yra apsaugoti ES finansinius interesus. Šiuo tikslu mes e, pasisakome už komisijos veiksmų planą, kuris e, nori įkurti bendrą PVM rinką. E, audito rūmai pateikė ir savo rekomendacijas. 51 punktas, jeigu aš teisingai pamenu. Mes pateikėme nemažai rekomendacijų, jų visų čia neminėsiu Ir didžiąją dalį tų rekomendacijų komisija priėmė, tačiau vienos rekomendacijos ne, nepriėmė, nepaisant to, kad tai buvo paneigta. Mes e, pateikėme rekomendaciją, kaip pagerinti muitinių ir mokesčių institucijų duomenų apsikeitimą tarp valstybių narių. Ir mes nebuvome vieninteliai, kurie iškėlė šią problemą. Prancūzijos auditų rūmai irgi 15 metų atliktame tyrimė e, pastebėjo tą pačią problemą. Tačiau komisijos atsakymas e, kelia nuostabą. Ir mes, ir Prancūzijos audito rūmai ankstesniuose e, atliktose pranešimuose, tyrimuose irgi pastebėjo tą problemą. Taigi Negana to, nemažai valstybių dalyvaus kalis projekte dar 2007 metais ir patikė rekomendacijų, kaip problemą spręsti. E, komisija padarė savo pareiškimą, atsakydama į mūsų rekomendacijas, kad jinai peržiūrė savo poziciją po to, kai Fiskalis 2020 projekto grupė pateiks savo rekomendacijas. Tai jau šiokia tokia viltis. Taigi aš noriu šitą priminti, ką kalbėjo ponis Mandis, kad mes ir toliau stebėsime, kokia atliekama pažanga šioje srityje, tą darysime reguliariai, informuosime parlamentą ir noriu priminti, kad audito rūmai esą yra pasirengę pateikti savo nuomonę dėl bet kokių e, rengiamų teisės aktų, jeigu to pareikalaus taryba arba parlamentas. Ir taip pat e, mes e, esame pasirengę teikti savo nuomonę dėl kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl vieno langelio principo ar kitų dalykų. Taigi, ačiū už jūsų dėmesį. Labai ačiū už įženginę kalbą. Toliau žodis Gerhardui Uber, kuris atstovauja Europos MVI asociacijai. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, esu dėkingas už tai, kad e, skiriate dėmesio MVI. Ačiū už kvietimą pasisakyti klausimų metu. Aišku, MVI kyla specifinių problemų, kalbant apie PVM sistemą Visuomet e, kalbama apie tai, kad PVM sistema yra viena iš pagrindinių kliučių MVE verslui e, vykdyti ir kai e, apklausėme savo narius, tai jie sako, kad tarp pagrindinių kliučių verslui PVM visada užima aukštą vietą tarp pirmų yra pirmajam penketuke, tai ačiū komisijai, kad įtraukėte į darbo atvargą, noriu gyvendyti savo planą, ypač kalbant apie e, supaprastinimo darbo atvarkę ir e, taip pat siekiant e, kovoti su sukčiavimu. Kadangi jeigu yra sukčiaujama, jeigu kažkas nesumoka mokesčio, tai tai kažkas turi sumokėti, dažniausiai tai yra MVI, darbuotojai, tad e, kova su sukčiavimu taip pat labai svarbus elementas yra siekiant užtikrinti Europoje bendrovėms vienodas verslo sąlygas. Savo kalboje norėčiau kalbėti keturiais klausimais. Pirmiausia, tai supaprastinimas Europos e, komisijos buvo rašyta išplėsti vieno langelio principo taikymą, e, taip pat ir e, prekių ir paslaugų tarp valstybiniam tiekimui. Iš esmės mes džiaugiamės tuo, kad komisija siūlo išplėsti šios sistemos taikymą visų formų internetiniai e, priekybai, tačiau svarbiausia tai, kad MVI turėtų turėti galimybę gauti naujausią informaciją apie valstybių narių PVM tarifus. E, MVI neturėtų atsidurti tokioje situacijoje iš už, už kurią nėra visiškai atsakingi, kad neturi tinkamos informacijos, tada turi sumokėti baudas dėl to, kad ne viską teisingai padarė. Todėl svarbu užtikrinti, kad MVI lengvai galėtų gauti šią informaciją. Ir tai taip pat neturėtų lemti kaštų. MVI turi na, būti tikros, kad gali pasikliauti šitą informaciją. Komisija taip pat siūlo nustatyti e, tam tikrą mažiausią E, riba ir jeigu valst... E, MVI nepasiekia tos ribos, ne, neturi registruotis valstybėse narėse ir tai supaprastintų e, tarp valstybinę priekybą, ne, ne tik tai startuoliams. Dabar teisės aktos išimtis taikoma tik tai startuoliams. Startuoliai traktuotini kaip ir visas kitas smulkos vidutinės verslas ir iš tiesų nereikėtų uh, diskriminuoti kitų įmonių. Išimtis e, turėtų būti taikoma visom e, įmonėm, kurių apyvarta yra mažesnė negu tam tikra riba, kad jos galėtų užsiimti tarp, tarp valstybinių lygių e, verslų ir galėtų konkuruoti. Ir uh, Aišku, turi būti galimybė nedalyvauti toje sistemoje, kad nebūtų taikoma ta mažiausia riba, jeigu kažkuri tai įmonė nenori registruotis. Mes visiškai remiame komisijos um, min, minti taikyti PVM išimtis smulkioms siuntoms ir trečiųjų šalių, dar dėl supaprastinimo, tai būtų standartinė PVM deklaracijos formą. Prieš kelis metus komisija yra teikusi pasiūlymą, kuris e, netenkino MVI. nes e, tai reikštų 28 skirtingas PAM deklaracijų formą, tai iš tiesų nebūtų prasmės keisti dabartinių deklaracijų formų, jeigu e, nebus suderinimo ir supaprastinimo. Tuomet nevertėtų keisti galiojančių taisyklių. Ir paskutinis pastebėjimas dėl supaprasnimo, kad aišku, mes dirbame kartu su komisija, siekdami peržiūrėti galiojančias MVI specialias sistemas skirtas smulkiam vidutiniam verslui. Ir dabar mažiausios ribos registravimuisi atitikties reikalavimai, kaip pavyzdžiui, grinųjų apskaitos sistemos. Tai yra reglamentuojama taip, kad tai daroma labai skirtingai valstybėse narėse ir labai dažnai tai su, sukelia sunkumų norint prekiauti tarp valstybinių lygmenių. Ly Visgi komisija dar nėra pateikusi konkrečių pasiūlymų, tačiau mes dirbame kartu su komisija ir remiantis veiksmų planų pasiūlymus jau turėtų pateikti kitais metais. Toliau, atvirkštinio apmokesnimo sistema. Savo veiksmų plane komisija kelis kartus minė įtrukšnio apmokestinimo sistemą. Pirmiausia, kalba apie laikiną e, sistemą, kai kuriam valstybėm narėm, kurios norėtų tai gyvendinti kaip laikiną priemonę siekiant kovoti su kusišiavimu. Ir antrą kartą e, e, tai minima kai kalbama apie paskirties šalies principą, mes sutinkame, kad atvirkštinis apmokslimas gali prisidėti prie to, kad būtų sumažinta administracinė našta MVI tad nesame visiškai prie atvirkštinio apmokestinimo, bet turėtumėm suprasti, kad tokia sistema turi būti gyvenama tik tai laikinai, kai kuriam valstybėm narėm tai lemtų papildomus kaštus, MVI tai lemtų neapibrieštumą, nes reikėtų patirti prisitaikymo kaštus du kartus, įvedant tokią sistemą ir ją e, panaikinant. Ir dabar visi mūsų nariai yra prieš e, laikiną atvirsnio apmokestinimo sistemą, kurią taikytų kai kurios valstybės narės dėl to, kad tai lemtų papildomas administracinės, e, papildomą administracinę papildomas administracinės išlaidas, ir neapibrieštumą MVI sandorių kaštai išauktų ir tai turėtų dengti MVI ir tai reikštų papildomas kliūtes e, bendrai rinkai. Jeigu kai kurios valstybės narės tai vesų, tai taip pat gali sukurti naujas spragas mokesniam sukčiavimui kitose šalise, pažiūrėjau, pasinaudojant suklastotais PVM numeriais e, sandoriams E, sudaryti. Taip pat kyla rizika, jog e, tokios e, sistemos kliudys kurti galutinę PVM sistemą, todėl tai vertintumėm labai skeptiškai. Visos mūsų organizacijos taip sako. Trečia, PVM režimas. Mes turėtumėm siekti galutinės PVM sistemos, kur, kuri būtų grindžiama prekių paskirties šalties principų, dėl to praeitie jau yra susitaręs parlamentas ir taryba. Ir a, iš tiesų a, tiekėjai iš užsienio traktuotini taip pat kaip ir šalies vidaus vietos tiekėjai, tačiau kas mums būtų svarbiausia, tai galimybė gauti nesudėtingai patikimą informaciją apie galiojančius PVM tarifus skirtingose valstybėse narėse, kad būtų galima prikiauti tarp, tarp valstybinių lygmenių. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, tai e, kad perimas prie paskirties šalies principų suteiktų daugiau lankstumo valstybėm narėm priimti sprendimus dėl PVM e, tarifų. Čia mes nepritartumėm Europos komisijos analizai, nes manytumėm, kad PVM tarifų diferencijavimas reikšmingai iškraipytų ben, bendrą rinką, ypač kalbant apie pasienio zonas, kalbant apie internetinę priekybą ir iš tiesų e, dis, diskutuoti apie tarifus reikia, e, galvojant apie bendrą rinką, kad nebūtų e, sukurtas papildomas iškraipimas, kaip jau esam matę kai kurių prekių atžvilgių praeitie. Tad bendrai paėmus pasiūlymai yra geri, tačiau viskas priklausys nuo, nuo smulkmenų. Iš tiesų, kad e, remiantis gerais keitinimais nebūtų pakengta MVI. E, tai, e. Labai ačiū. Toliau. Čekijos Respublikos generalinio finansų direktorato generalinis direktorius Martinas Janečekas. Ačiū, labai diena, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje apie PVM sukčiavimą ir norėčiau pateikti Jums keletą argumentų, kurie Čekijos nuomonę įrodo, jog reikia bendros atvirkštinio apmokestinimo sistemos įvedimo. Taigi, PVM sukčiavimas yra itin aktualus klausimas, nes valstybės narės nemažai gauna į biudžetą surinkdamos PVM ir Europos Sąjungoje kasmet apie 17 <clears throat> milijardų netenkama vien dėl to, kad nesurenkamas PVM. -as. Ir aišku, nebejotinas kitas <clears throat> PVM sušiavimo poveikis tai yra rinkos iškraipimai. Vienas populiariausių sukčiavimo būdų tai yra taip vadinamas karuselinių sukčiavimo būdas, kuris iš esmės yra nekas kita kaip pinigų plovimas. Organizuotos nusikalstamos grupuotas dažnai juo naudojasi ir aišku, gautos pajamos, legalizuotos pajamos yra naudojamos ne, nekilniems tikslams, o kišiams ir korupcijai. Reikia ieškoti šios problemos sprendimo. Trumpalaikiai sprendimai būtų taiky, įprastinių priemonių taikymas, bet dėja tokios įprastinės priemonės neduoda didesnio poveikio, tačiau dėl jų išauga administracinio darbo našta, kuris legia ne tik mokesčio inspekcijų administratorius, bet taip pat ir mažas bei vidutinės įmonė. Atvirkštinis apmokestinimas mūsų galva yra labai veiksminga priemonė, kovojant su PVM sukčiavimu. Ypač kovojant su taip vadinama dingusio prekeivių sistema. Kai, kai yra teikiama PVM susigražinimo deklaracija ir um, mokesčio administratorius tarsi turėtų iš prekes įsigijusio asmens susigražinti Mes e, sukaupėme patirties kovodami su PVM sukčiavimu ir bandėme užkirsti kelią daugumai karuselinio sukčiavimo atveju. Dėja, turiu pasakyti, mūsų pastangos anaip tol nebuvo tai jokios jau sėkmingos. Kartais yra teigiama, kad atvirkštinis apmokestinimas tiesiog paneigia pačią PVM prigimti, bet taip nėra, nes pasikeičia sistemoje tik vienas elementas. Ir dėl to pasikeitimo pati sistema gali būti stabilesnė. Be to, toks metodas mokesčių požiūrių yra neutralaus poveikio, jį lengva taikyti, ir galima gana sėkmingai kovoti su PVM sukčiavimu. Čekijoje kovodami su PVM sukčiavimu įgyvendinome tikrai daug įprastinių priemonių, tačiau dėja PVM sukčiavimo atveju per daug nesumažėjo. Atviršinis apmokestinimas dabar yra taikomas beveik visais atvejais, kai tik tai tai leidžia PVM direktyva. Ir turiu pasakyti, kad tose srityse, kuriuose mes taikome atvirkštinio apmokestinimo sistemą, uh, maždaug 98 procentais sumažėjo karuselinio sukčiavimo atveju. Taigi, kaip matote, galime aiškiai parodyti, kad sistema gerai veikia. Ir mes e, kasdien užtikrintai šaliname sukčiavimo galimybės. Dabartinėgi sistema, kai atvirkštinio apmokestinimo sistema gali būti taikoma tik tai uh, atskiroms prekiams ar jų grupėms nėra labai geras dalykas, nes tai tik skatina uh, sukčiauti kitose sritise. Tiesiog reikia galvoti, kokiuose sritise galima daugiausiai pavokti pinigų. Ir todėl mes manome, kad reikėtų taikyti visiems sandoriams, kurių vertė viršė 10 tūkstančių eurų atvirkštinio apmokestinimo sistema. Jeigu būtų bendra sistema, tada galėtume atsisak... panaikinti karuselinio sukčiavimo atvejus tam tikrose sritise, kuriuose jie dažnai sutinkami. Taigi Čekija yra pasirengusi įgyvendinti bandomąjį projektą ir mes ketiname jį vykdyti jau po keletos mėnesių. Ir um, įvesime taip vadinamą kontroliuojamą ataskaitų teikimą. Aišku, turėsime surinkti informacijos apie mokesčių mokėtojus kurie dalyvaus bandomajame protė. Šiuo metu mūsųse veikia elektroninė sistema, kuri registruoja pajamas ir tai padeda išvengti sandorių perkelimą. O to pačiu, tokiu būdu daug lengviau užkirsti kelią PVM sukčiavimui. Taigi, kaip sakiau, mes tikrai esame pasirengę bandomajam projektui ir nemanau, kad reikia kažkokių naujų administracinio pobūdžio priemonių. Ir aš manau, net ir trumpalaikis atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymas patvirtins jo naudą. Kita vertus, mūsų prašymas įgyvendinti bandomąjį projektą, taikant atvirkštinio apmokestinimo modelį, yra labai svarbus. Čekijoje PVM moka maždaug pusę milijonų įmonių, kai kuriuose sektoriuose, kaip minėjau, taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas vadovaujantis um, direktyva ir jau pirmąjį šių metų pusmetį. Mes um, gavome 550 milijonų čekijos kronų naudą. atlikus skaičiavimus, galėsime, galime pasakyti, kad dalyvauja 116 tūkstančių priekeivių ir dar galėtume įtraukti 53 600 naujai registruotų priekeivių. Tai reiškia, kad maždaug 10 e, procentų visų PVM mokėtojų turėtų užsiregistruoti naujojoje sistemoje. O jums čia rodo duomenys, tie duomenys yra itin tikslus, juos pateikia sistema, kurią įdėgėme Čekijoje ir kuri registruoja sandorius. O laikina, leidžianti nukrypti, laikinoji išimtis kokia jos būtų nauda. Na, pirmiausia, aš manau, kad e, galėtume tikrai išvengti PVM sukčiavimo atveju bent jau tam tikrose sritise, palengvintumėm gyvenimą sąžiningiems prekeiviams, nes e, jiems būtų paprasčiau ir jie galėtų daugiau laiko skirti verslui nes e, sukčiavimas kelia grėsmę ne tik tai valstybei, kad ji nesurinks mokestinių įplaukų, bet taip pat kelia grėsmę ir kitiems prekeiviams. Jie gali nukentėti, jeigu iš anksto neaptiks, neįspės, kad e, įtraukiami į sukčiavimo schemą. Dar vienas dalykas, kaip galime kovoti ir ką turime padaryti, tai informacijos rinkimas turi būti renkama labai tiksliai, tikslinė informacija. Valstybės narės, kurios nepritarė tokiam požiūriui, gali nedalyvauti ir netaikyti šios išimties. Taigi dar kartą pakartosiu kad Čekija yra gerai pasiruošusi atvirkštinio apmokestinimo sistemos įgyvendinimui ir mums tai aktualu. Nes tada apskaitai PVM sistema taptų daug skaidresnė. Ačiū ponui Janačiakui už tokią labai įdomų pranešimą. Toliau Vokietijos federalinės kriminalinės policijos atstovas. Dėkoju. Aš atstovauju Vokietijos federalinės kriminalinės policijos sąjungą ir norėčiau nukrypti nuo mokesčių techninių aspektų ir pakalbėti apie platesnius dalykus. Pirmiausia, pamatiniai dalykai – principai, kurie išplaukia iš e, baudžiamojo proceso. Turime nepamiršti kai kurių dalykų. Mat, e, mokesčio teisė turi būti labai griežta, todėl mes ir pasisakome už to atvirkštinio mokesčio diskusijas. Tačiau antra vertus, viskas susiję ir su mokesčių patikrinimu vietoje dažnumą tai ne tik bendradarbiavimo e, tarp institucijų aspektas, bet ir tyrimo institucijų darbas. Kiek e, tos institucijos turi darbuotojų, ar e, mokesčių vengimo tyrimai atliekami laiku bei tinkamai. Yra taip pat ir tam tikrie prevenciniai aspektai ir dar mes pakalbėsime apie teisės aktų įgyvendinimą. Taigi, pradžioje pristatysiu padėtį Vokietijoje. Ir pirmiausia, svarbu, žinoma, pakalbėti apie keitimąsi informaciją, tačiau pažvelkime, kaip yra valstybėse narise E, organizuojama kova su PVM mokėjimu. Vokietijoje už tai atsakingos 62 institucijos ir kiekvienos e, struktūra yra skirtinga. Pavyzdžiui, Šiaurės Vitfalijos, Vestfalijos e, institucija, kuri atsakinga už kovą su mokesčių vengimu, yra mokesčių institucijos, kitur tai yra regionų kompetencija. Ir regionai, pavyzdžiui, net ir pagidauja, kad jiems reikėtų atlikinėti mažiau patikrinimų. Yra įvairiausių policijos padalinių, o taip pat yra ir federalinis lygis, tai yra muitinė bei federalinė policija. Štai tos įvairios pakopos ir net daug skirtingumų vienoje ir to, toje pačioje šalyje. Buvo kalbėta apie tą karuselinę, e, karuselinį mokesčių vengimą arba sukčiavimą. Aš norėčiau kalbėti apie Vokietiją todėl, kad jinai turi na, neblogą struktūrą. E, sakiau, kad labai svarbu, kad e, baudžiamą į tyrimą atliktų viena e, institucija. Šiaurės Vestfalijoje mes turime tam tikrą bandomąjį projektą, kuomet tyrimą atlieka viena institucija. E, sudarėme neblogą e, bendradarbiavimo tarp e, sostinių tinklą, žemių sostinių tinklą ir į jas įtraukėme muitinių atstovus bei e, mokesčių institucijų atstovus, o taip pat ir kriminalistus. Pavyzdžiui, telefono pokalbių sėkimas. Supratome, kad čia mums reikia papildomų ekspertų ir būtent iš kriminalinės policijos. Taigi Aš apie tai kalbu todėl, kad e, e, tą patį galima daryti ir Europos lygiu, nes mūsų šalies pavyzdys gali būti tik tai vienas iš naudingų pavyzdžių. Bėda mūsų yra ta, kad e, sunkiai sekasi bendradarbiauti institucijoms ne tik vienoje šalyje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Mes manome, kad kova su mokesčių sukčiavimu, kaip kalbėjo ankstesniai prelegentai, susiję su tam tikromis nusikalstumomis grupuotėmis, kurios, pavyzdžiui, veikia Pakistane ar kitose valstybėse ir kurie atsakingi už milijardus nuostolių Europos Sąjungai. Mes taip pat turime svarstyti, kaip kovoti su, tokiais, su tokiamis užsienio nusikalstamomis grupuotėmis. Nepamirškime, kad e, tos nesurinktos lėšos gali būti naudojamos finansuoti terorizmui, tačiau tokių e, įrodymų kol kas, aišku, mes neturime. Vienas iš sprendimų galėtų būti atvirkštinis apmokestinimas. Ir mes įsakėme tokį argumentą. Jeigu šis mokestis būtų įvestas ES lygiu, tai tai turėtų apimti visus lygius, nes nusikalstamos grupuotės nuolat ieško spragų. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje veikiantis nusikalstėliai, pavyzdžiui, pamatė, kaip kovojama su mokesčių vengimu, gali persikilti į kitas valstybės ir savo veiklą organizuoti iš ten. Bendradarbiavimas tarp institucijų aiškiai rodo, kad tos sėkmės istorijos remiasi ir atsitiktinumu. Jeigu mes e, jas galėtume perkelti į europinį lygį, tai galime nustatyti principą, kad viena institucija turėtų atlikti tyrimą, tačiau kas, kokia, kokia ta institucija ES lygių turėtų būti atsakinga už kovą su PVM sukčiavimą. Yra ir kitų nusikalstamumo formų, kurias e, turėtume paminėti ir kurios išplitusios visoje Europoje. Todėl sprendimas, vienas iš sprendimų būtų Europos prokuratūros įkūrimas ir mes labai tvirtai pasisakome už e, tam tikrų institucijų, konkrečiai Europolo kompetencijų išplėtimą. Europolas turi duomenų, atlieka savo analizę vienok duomenys pateikiami netinkamai arba nelaiku ir Europolas nepajėgus įgyvendinti savo įgaliojimą. Pavyzdžiui, Vokietijoje dėl tam tikrų mokesčių konfidencialumo nuostatų E, informacija mokesčių institucijoms nebuvo pateikta. Tai gali sukelti problemų tiems institucijų darbuotojams, kurie, pavyzdžiui, tos informacijos reikalauja. Bet tokia teisė. Lygiai tokia pati situacija yra ir kovoje su terorizmu. Arba kovoje su terorizmu organizuotų tarptautiniu nusikalstamumu. Tai štai ministrai ministrų taryboje turėtų spręsti šias problemas ir teikti daugiau paramos Europolui. Europolo įgaliojimų išplėtimas galėtų būti ir susijęs su Europos prokuratūros įkūrimu ir jos darbu. Mums reikia Europos baudžiamojo persikėjimo įstatymo, teisės akto. Ir aš savo pranešime turiu ir daugiau detalių. Čia taip pat e, į procesą įsitraukia ir finansinės institucijos. Pavyzdžiui, Vokietijos bankas Deutsche Bank atlieka tyrimą Frankfurte dėl tam tikrų verslo teisės nesilaikymų, kad įmonės nesilaikytų verslo teisės. Taigi tyrimas dar kol kas atliekamas ir domenų neturime. Taigi, ačiū uždėmesi. Ačiū, ačiū, kad jūs e, laikytės e, jums skirto laiko ir dabar prieš perinant prie šešėlinių pranešėjų kreipiuosi į komisiją. Nežinau, kas atstovauja komisiją ir kas kalbės, tiesiog kreipiuosi į tą pusę ir prašau vieno iš komisijos e, trijų narių tiesiog pasisakyti. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašysiu už poną Raponį, padalinio vadovą, kuris labai rimtai sutiko. Aš e, kalbėsiu už jį pirmiausia porą žodžių apie PVM veiksmų planą ir apie iniciatyvas uh, kurių ketiname imtis kovant su sukčiavimu. Pirmiausia, ką norėčiau akcentuoti, tai tai, jog mano nuomonė sukčiavimo mastai ES nepriimtini, mūsų vertinimu 50 milijardų eurų sudaro sukčiavimas tarp valstybinių lygmenių, daugiausia tai karuselinis sukčiavimas ir tai aiškiai akcentuojame savo PVM veiksmų plane. Šiandien turime perinamoje PVM sistemą ir ją reikia skubiai pakeisti. Ir galvojame apie dvi galimybės, kalbant apie galtinę PVM sistemą. Visų pirma, Tai e, būtų e, variantas pasigilinti į sandarius bendrijos e, viduje ir antra galimybė subendrinti atrišinį apmokestinimą. Taigi antras variantas būtų stabdyti apmokestinimą PVM iki galutinio suvartojimo. Ir komisijos kolegijoje vyko diskusijos ir diskusijų išvados buvo tokios, kad kad e, sandorių apmokestinimas būtų geresnis variantas negu e, PVM apmokestinimo sustabdymas. A, šioje grandinėje ir pora argumentų buvo išsakyta už tokias išvadas. Ne vienas argumentas išsakyta dėl administracinės naštos, nekartosi to, ką sakė e, Europos MVI organizacijų atstovas šioje salėje, tačiau e, komisija yra tokios nuomonės, kad e, bendras atvirkštinis apmokestinimas greičiausiai padidintų administracinę naštą. Antrasis argumentas būtų susijęs su argumentais išsakyta šioje salėje, tai būtų tai, kad e, bendras atvirkštinis apmokestinimas galėtų sukurti naują sušiavimo riziką, tai persikeltų arba į mažmeninį lygmenį arba kitas valstybės narės. Visgi, komisija labai gerai supranta, kad reikia skubių priemonių dabar, nes galutinė PVM sistema nebus sukurta ryt ir mes esame pasirengę kitais metais pateikti pasiūlymą iki 17 metų pabaigos. Aišku, e, laiko prireiks e, susitarti ir įgyventi, bet reikia skubių priemonių. Kai kurios šios e, priemonės pasirodė veiksmingos kai kuriuose valstybėse narėse, tai yra įprasnės priemonės, tačiau papildomai. Uh, Birželio kofinė komisija įsipareigoja pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuris leistų atskirom valstybėm narėm e, taikyti išimtis e, dabartinėje PVM e, dabartinėje PVM sistemoje, taikyti, taikyti atvirkštinį apmokestimą iš, išsaugoti tą mažiausią ribą, tokiu būdu saugoti bendrą rinką. Tad Iki metų pabaigos komisija dėl to patiks pasiūlymą dar porą pastebėjimų dėl poros klausimų, kurie, kurias minėjo įvai, keli komiteto nariai. Buvo kalbėta apie tai, kad reikia ir papildomų priemonių, veiksmų plane siūloma priemonės, kaip būtų galima gerinti bendradarbiavimą tarp mokesčio administratorių, muitinių teisės saugos institucijų, reikia stiprinti mokesčio administravimo e, e, gebėjimus, reikia e, stiprinti administracinį bendradarbiavimą, skaitant Europės veikimą. Ir šį pasiūlymą mes pateiksime iki 17 pabaigos. Paskutinis pastebėjimas būtų dėl konkrečios e, srities, e, kur sukčiavimas kelia didelį susirūpinimą, nes iš tiesų e, tai yra klestintis ekonomikos sektorius, tai yra internetinė priekyba ir ten vyksta sukčiavimas. Ne vienas kalbėjusis jis tai minėjo, mes ketiname pateikti pasiūlymą iki šių metų pabaigos tam, kad būtų galima išplėsti uh, vieno langelio mechanizmo taikymą, ne tik tai ES viduje, bet ir iš ir už ES ribų, kad nebūtų lengvatų smulkom importuojamom uh, siuntom. E, taip pat numatome priemonės, kurios palengvins gyvenimą Europos MVI ir raketo tikslas būtų supaprastinti ir sumažinti naštą verslui, taip pat kovoti su sukčiavimu. Norėčiau pateikti paskutinių skaičių. Sukčiavimas internetinėje srityje mm, sudaro maždaug 5 milijardus eurų per, per metus. Ir uh, galvojama, kad iki 21 metų uh, sukčiavimo mastai pasieks 7 milijardus eurų. Dėkui. Dank, auch dafür, dass Sie so. Labai ačiū. Ir ačiū, kad per labai trumpą laiką jūs parengėte savo pasisakymą. Dabar šešiliniai pranešėjai. Pone Beres. Dėkoju. Aš norėčiau atsiprašyti mūsų fiktyvinio šešėlinio pranešėjo vardu. Mm pono Borcanį vardu. Jisai paprašė, mm, kad aš jį pavaduočiau ir užduočiau klausimus. Dėkuoju visiems ekspertams, e, bet e, nežinau, ar čia susirinkė ekspertai ar lobistai. Galbūt e, kai kurie, kai kurie nuomonės punktai tiesiog buvo nutilėti šiuose klausimuose. Todėl prie jų grįšime, užduodami klausimus. Taigi grįžtu prie minties, kad e, bankrotas turėtų būti veiksmingesnė priemonė. Iš tiesų, mokesčių grandinės pradžio, pradžioje esančios priemonės, taikomos priemonės, nėra tokios veiksmingos, kovojant su PVM sukčiavimu. Kai suprantu, komisija privalo veikti skubiai mokesčių sukčiavimo srityje. Todėl manau, kad būtų gaila, kad e, kišti pagalius į ratus ir sugriauti visos grandinės numatytas, e, numatytus etapus vardan tokios sistemos, dėl kurios veikimo neturime jokių garantijų. Nes e, tokiu būdu rizika, kad atsiras sukčiavimo mokesčiais, padidės. Komisija pateikė kitą siūlymą ir galbūt tai leistų mums geriau kovoti su mokesčių sukčiavimu tarp valstybių ir uh, laipsniškai būtų įgyvendinta galutinė mokesčių surinkimo sistema. Atrodo, neturėtume nuvertinti tokios galimybės. Turiu ir kitus tris klausimus, germas pirmininkė. Pirmiausia, klausimas dėl sąrašo. Ar tai bus sumažinto tarifo sąrašas, kuris bus atnaujinamas nuolat ir ar valstybės e, gaus daugiau lankstumo, būtų labai gerai, kad e, būtų išsakyta nuomonė dėl to sumažinto mokesčio arba lengvatų sąrašo. Kitas dalykas, komisija kalbėjo apie veiksmingą kovą su PVM sukčiavimu ir kalbėjo, kad svarbu E, sustiprinti prokuratūros galias. Tikiuosi, kad mūsų pranešėjas tuos pasiūlymus parems, nes juos siūlo taip pat ir mūsų užsienio reikalų komitetas, bet e, taip pat palauksime dar ir mūsų ekspertų išvadų. Galiausiai trečias dalykas, trečias klausimas komisijai, tai yra konkretus sukčiavimo atvejis, kuris mūsų patraukė mūsų dėmesį ir dėl ko aš kreipiausi į komisarus Verstagerį ir Moskovisį. Tai yra PVM sukčiavimas, e, e, keulių augintojams. Ir buvo numatyta, kad e, Mm, keulių augintojai neviršytų tam tikros numatytos ribos. Norėčiau gauti šviežiausios informacijos. Labai ačiū, poniai Beres. ECR vardu ponas Luka. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiečių kalba. Aš norėčiau pakalbėti apie atvirkštinio apmokestinimo sistemos galimybes. Man atrodo, pirmasis pranešėjas ir komisija sakė, kad šis mechanizmas reikš išaugusią didesnę darbo, administracinio darbo naštą. Tad jau man visiškai neaišku, kodėl atvirkštinio apmokestinimo sistema reiškia daugiau administracinio darbo nei dabartinė sistemos atveju. Man atrodo, kaip tik tarpininkams, tarpininkaujančioms įmonėms darbo sumažės. Būtų įdomu sužinoti, e, kodėl padaryta tokia išvada. Jeigu aš teisingai supratau poną Janačaką, tai būtent atvirkštinio apmokestinimo sistemą sunkiau palau, pralaužti ir jinai geriau stabdo sukčiavimo atvejus. Gal jūs galėtumėt e, plačiau paaiškinti, kodėl, bet nes tai reiškia, kad e, galima surinkti daugiau įplaukų. Ar jūs galėtumėt e, plačiau papasakoti, kaip ir kokiu lygiu pavyko sumažinti PVM sukčiavimo atvejų skaičių, taikant atvirkštinio apmokestinimo sistemą. Gal tiesiog galėtumėt pateikti skaičių. Dar turiu pasakyti, kad ne visiškai supratau tas pastabas, kurios susijusios su laikinosios išimties taikymu, nes buvo sakyta, kad laikinoji išimtis gali sukelti netikrumo jausmą. Aš suprantu, kad išimtis niekada nėra gerai, tačiau kyla klausimas, ar visos valstybės narės yra pasirengusios įvesti atvirkštinio apmokestinimo sistemą, galbūt tikrai ne visos tada kyla kitas klausimas. Mes galime e, tikėtis, kad kiekviena valstybė narė, kuri e, suvereniai tvarko mokesčius ryti, gali priimti sprendimą įvesti atvirkštinio apmokestinimo sprendimą. Todėl norėčiau paklausti pranešėjų. Jeigu vienos valstybės narės įves atvirkštinio apmokestinimo sistemą, o kitos laikysis uh, įprastinės sistemos kokios gali kilti problemos, kokios bus pasiekmes, turint galvoje, pavyzdžiui, prekių paskirties valstybę. Jeigu aš teisingai, gal aš neteisingai kažką suprantu, tai tada pasakykite man. Ačiū. Turiu Aldę vardu Petrojasik. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išgirsti atsakymų į pono likęs iškeltus klausimas, ypač dėl administracinio darbo naštos padidėjimo. Ir um, ar tikrai jį išauktų neproporcingai gaunamai naudai. Taip pat būtų įdomu sužinoti apie tam tikrus teisinio netikrumo elementus. Nežinau, ar, situa ar mes neatsidurtumėm situacijoje, kai teisiškai tampa kai kas neaišku. Ir jeigu gerai suprantu, kaip teigia kolega iš Čekijos, sistema yra teigiama, naudinga ir padėjo bent šešiose valstybėse narėse, kuriuose jį taikoma uh, sistem, geriau kovoti su, su PVM sukčiavimu. Bet aš įsivaizduoju, kad yra ir matyt kažkokių trūkumų. Todėl būtų gerai sužinoti, kaip galima kovoti su karuselinio tipo ir dingusio prekeivio tipo sukčiavimu. Nes nebejotina pirmiausia, kad reikia turėti informacijos, tačiau kitas dalykas, tie, kurie sukčiauja, labai lankščiai veikia, labai greitai keičia schemas. Vienoje srityje greitai atlieka savo juodo darbą, paskui persimeta į kitą sritį ir taip toliau. Aš manau, kad kol mes neišbandysime bandomojo projekto, mes tol vaikščiosime ratais ir kalbėsime bet nieko nenuveiksime. Ačiū, Petro. Toliau ponas Bermeho žaliųjų vardų, Poris Moriskeito ir dar FDD vardu norėjo pasisakyti kolega, bet aš ne vieno iš norėjusių pasisakyti nematau. Kągi, jeigu niekas jų nėra salėje ir niekas jų nepakeičia, tai tada poniai Kapel žodį suteiksiu. Pirmiausia, tai noriu padėkoti pranešėjams, nes tai, ką jūs šiandieną pasakėte, ypač naudinga bus man, nes rengiu atitinkamą pranešimą. Šiandieną iškelti esminiai klausimai. Pirmiausia, Teisingai pastebėjote, kad nepakankamai gerai keičiamasi informacija. Mes išklausėm Olafo, audito rūmų, ir kitų a, nuomonės, kad tiesiog neįmanoma visų, visos informacijos laikyti savo, jiems savo duomenų bazėse. Tiesiog pasikeitinkamas pasikeitimas informacija tikrai nevyksta. Todėl aš manau, mes turėtume įgyvendinti auditorumų rekomendacijas. Ir reikia surasti galimybę internete elektroniniu būdu apskaičiuota mokėtina PVM ir apskritai apskaičiuoti PVM. Skaičiai, kuriuos išgirdau, tikrai įspūdingi. Nes Čekija, pavyzdžiui, sakė, kad 98 procentai sukčiavimo atvejų buvo tiesiog panaikinti. O mes vis dar čia šnekame. Nors atrodo, kad yra galimybę veikti sėkmingai, nes 98 procentai užkardytų atveju tai yra labai aukštas procentas. Netgi jeigu tai reikštų nedidelę biurokratinę naštos augimą mažoms įmonėms. Tie 98 procentai rodo, kad reikia išbandyti atvirkštinio apmokestinimo sistemą. Dabar dėl to, ką sakė a, ponas Fidleris iš Vokietijos, kad būtina numatyti galimybę baudžiamąją tvarką persekioti asmenį ir kitoje valstybėje narėje, ypač kada yra tarp valstybiniai sandoriai. Aš manau, mes turėtumėm tą aspektą panalizuotą ir pagalvoti, kaip geriau valstybėms narėms bendradarbiauti tarpusavyje. Visos valstybės narės susiduria su šią didžiulę problemą ir augimas tos didžiulės sumos, kurias išgirdome, 50 milijonų eurų nesurenkama dėl PVM sukčiavimo ir tikėtina, kad per artimiausius metus ši suma išaus, išauks iki 70 milijardų, kaip buvo sakoma. Tai manau, kad reikia išbandyti naująjį metodą atvirkštinio apmokestinimo sistemą, nes įprastiniai metodai mums, mūsų nebetenkina. PVM direktyva numato laikiną išimti, dėl kurios, kurie daug kas nepatenkinti, bet reikia pagalvoti, kaip tą padaryti. Na kągi, dėl spontaniškų pasakymų nieks liktai nenori pasisakyti, tada iš karto suteiksiu žodį pranešėjams. Jau 20 metų e, arklių e, auginimo sektorius prisideda prie žemės ūkio bendrai plėtimo ir rekreatyvinio sporto vystimosi. Deja, komisija sustabdė šio sektoriaus vystimasi, nes pradėjo apmokestinti PVM mokesčių šią sritį. Todėl e, arklių augintojai susidė su rimtomis problemomis, nes jau ir taip sunkiai padėtis žemės ūkiui. Šita kova su, su TV, PVM sukčiavimu leidžia mums priminti, kad direktyvos būsimi pakeitimai turėtų apimti ir PVM e, taikymo arklių augintojams atšaukimą. Ačiū. Vielen Dank, Herr Niedermayer. Ačiū, ponas Niedermayer. Ačiū, kalbėsiu trumpai, bet visgi norėčiau sakyti pastabas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad reikia europinio sprendimo, nes, aišku, vienas didžiausių ES privalumų, tai veikianti bendra rinka. Sutinku su kalbėsiais, kad reikėtų geriau įvertinti nesurinkamą PVM, nes jeigu neįvertinsime, nežinosime, kokia pažanga, tai yra problema. Uh, Ir tai apie tai kalbama kai kuriuose parlamento dokumentuose, kalbant apie kovą su sukčiavimu, sutinku, kad yra e, tik tai du sprendimai. E, vienas tai yra bendra PVM sistema, tai labai e, panaši dabartinė sistema. Na, tai reikštų, kad reikėtų pasinaudoti to kaskadiniu PVM poveikio ir būtų išspręstas karuselinis sukčiavimas, nes čia dažniausiai kalba eina apie tarpvalstybinį priekiavimą. Aš neįsivaizduoju, kaip atvirkštinės apmokestinimas išspręstų problemą, nebent tai būtų gyventi visoje sąjungoje ir būtų taikoma visom prekiam. Tai turbūt vietoje riboto atvirkštinio apmokestinimo turbūt reikėtų kalbėti apie PVM apmokestinimo sustabdymą ir tai reikštų, kad galimos naujos sukčiavimo formos, naujos problemos, jeigu tai bus įgyventa tik tai tam tikram tam tikro kiekio siuntom, tai iš, iš tiesų tai reikštų, kad kaštai išauktų ir būtų tai atidinama laiko požiūriu, tai iš tiesų yra tik tai vienas sprendimas, reikia na, tai daryti greitai ir tuo tarpu neeksperimentuoti, panegė. Ačiū pirmininkė, ačiū pre, prelegentams. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad audito rūmai lankėsi penkiose valstybėse narėse, šiemet Junktinėje karalystėje, Latvijoje, Italijoje ir taip toliau. Ir kas buvo nustatyta, kad iš tiesų e, nėra sutikrinami duomenės tarp muitinių ir, ir mokesnės informacijos. Uh, Tad iš tiesų, kas yra svarbu, kad būtų uh, išsamus e, duomenės ir laiku gaunami ir labai e, svarbu, kad būtų bendradarbiavimas e, tarp teisės saugos institucijų, administravimo institucijų ir taip toliau, kas yra pasakyta auditorumo ataskaita. Varsybės narės siuntė pranešimus apie neteisingą PVM numerį praėjus dviem su pusę metam. Tai kaip įsivaizduom, kad tai galima spręsti, jeigu tokie dalykai vyksta. Ir nei Europolas, nei Olafas negali gauti e, duomenų iš valstybių narių e, kovos su sukčiavimo tinkle arba keičiantis informaciją. Tad e, galbūt galėtumėt pateikti naujasios informacijos apie tai, ar būta pažangos, kalbant apie keitimąsi informaciją tarp mokesčių administratorių nuo šių metų kovo mėnesio, 11 metais E, audito e, e, rūmai paragino peržiūrėti 42 straipsnį mutinio procedūros teisės akte. Turim galvoje, kad nesurenkama PVM 40-60 ir daug iš tiesų, kai būtų galima pakeisti šitą straipsnį, kokius žingsnius įmamasi. Dėkui. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį ekspertams, kiekvienam po penkias minutės tokia pačia seka ponas Karagatsakis. Uh, e, thank you, thank you very much for. Ačiū, labai ačiū iš įdomius klausimus. Pirmiausiai, <clears throat> pona pirmininkė, norėčiau grįžti prie tų pirmųjų klausimų, kokių priemonių skubos tvarka reikia imtis Tai susijęs su paskutiniu klausimu ir kaip galima komuoti geriau su PVM sukčiavimo. Kalbėdamas pradžioje minėjau kai kurios skaičius. Ir um, jūs girdėjote mintį, kad yra sudėtinga įgyvendinti PVM taisyklės. Tačiau noriu pasakyti, kad ne tinkamas įgyvendinimas nereiškia kelio sukčiavimui atvirimu, todėl kad egzistuoja visiškai teisėti būdai, kurie leidžia išvengti PVM, tai ir bankrotas, ir kai kurie kiti dalykai. Be to, egzistuoja ir kitos spragos, kurios atsiranda dėl informacijos nerinkimo arba netikslumo. Todėl mes turime pirmiausia, aiškiai suprasti, kokio masto yra PVM sukčiavimas. Ir tikrai reikėtų konkrečių pavyzdžių. Komisija atliko tyrimą, bet e, tyrime naudota medžiaga, duomenys nėra visai patikimi. Čia ilgai galėčiau aiškinti, kodėl jie nepatikimi bet turiu pasakyti, kad sukčiavimo mastas gal nėra toksai, kaip sako komisija. O dėl skubos priemonių, tai dabartinė sistema apskritai yra gera. Pakanka kovos su sukčiavimo priemonių, tiesiog tą sistemą reikia geriau gyvendinti. Kaip tą padaryti? Mes iš savo pusės pateikėme tam tikras rekomendacijas, bet komisija ir mokesčių administracijos e, ne, nebūtinai atsižvelgia į tas rekomendacijas. Dar vienas dalykas dėl atvirkštinio apmokestinimo. mūsų specialioje ataskaitoje yra 87-88 dalis. Ir jų nuomonė, jisai išreikšta kitokią nuomonę, negu sakė kolega iš Čekijos. Kokia mūsų pozicija? Mes manome, kad atvirkšnio apmokestinimo e, mechanizmas bus veiksmingas jeigu visose valstybėse narėse bus taikomas vienodai ir a, tam tikrose a, su padidintos rizikos rytise. Čekija apskritai vienintelė iš valstybių narių a, yra labai patenkinta šiuo metodu. Bet a, trūkumas atvirkštinio apmokestinimo sistemos tas, kad Ji apima faktiškai tik tai mažmenės prekybos sritį, nes iš esmės bendra tokia sistema reikštų, kad mes įvedame pardavimo mokestį. Uh, like we said. We said is... Taigi, mūsų ataskaitoje pasakyta, kad sistema yra pakankamai gera. Yra uh, gerų priemonių leidžiančių kovoti su sukčiavimu. Ir problemos tikrai e, gali būti išspręstos. Tiesiog reikia iš esmės pagerinti PVM įplaukų surinkimą, PVM mokesčio surinkimą. Ir nereikia kurti kažkokios informacinės naujos sistemos, nes sistema egzistuoja ir keisės informaciją galima gana paprastai na, dėl to, kad mes negalime saugoti visų laikmenų. Na, tiesą pasakius, saugoti tai mes galime, bet yra kitas dalykas. Europolas ir Olafas turi e, saugojimo domenų bazėse problemas ir dabar Europos komisija imasi žingsnių šioms problemams spręsti. Taigi tiek iš mano pusės. Dėkoju. Aš pakomentuosiu du dalykus. Pirmiausia, atvirkštinė apmokestinimą. MBI susiduria su vienintelė problema, kuri yra ta, jog nėra tokios valstybės, kur mokesčių inspekcija suteikia galimybę MVI išgauti gali, informaciją iš kliento. Jeigu informacija yra klaidinga ir jeigu tiesiog e, klientas neegzistuoja, tai tuomet e, MVI siunčia e, sąskaitą faktūrą be numerio. Į PVM sumokamas, bet pinigų susigražinti nebeįmanoma. Štai yra didžioji problema. Ir e, MVI tiesiog e, aiškiai suvokia, kad tai yra per daug rizikinga. Kitas dalykas - administracinė našta. Jūs sakėte, kad jeigu šita priemonė bus laikina ir tam, tik, tam tikriems sektoriams ir tik tam tikroms šalims, tai tuomet MVI turės nuspręsti, ar yra A, tu, A B santykiai ar B, B santykiai. Ir koks apmokestinimo mechanizmas. Tai yra nemažas darbas bet kokiai įmoniai. Jeigu darbas jau buvo atliktas prieš tris metus, nepaisant to, kad mokestis laikinas, vis tiek viską reikės pradėti iš pradžių. Mes ne prieš mokesčių įvedimą visose valstybėse narise, bet komisija ir mano auditorumų kolega aiškiai pastebėjo, kad rizika yra nu, nukeliama tolesniam etapui. Ir komisija dėl tos priežasties ir pasisako už bendrą mokesčių erdvę, o ne už atvirkštinį apmokestinimą. Dabar dėl sąrašo. Jeigu mes pasinaudosime paskirties principo įvedimu ir valstybės narės įgaus lankstumo sumažinti PVM e, dydį tam, kad pritrauktų daugiau vartotojų, tai e, tankiai apgyvendintose teritorijose, pavyzdžiui, kaip Luksemburgė, e, į šalis gali sumažinti PVM dydį ir tai negali neįtakoti vidaus rinkos, jeigu valstybė narė įgauna e, teisę nuspręsti pati, kokius mokesčius taikyti ir kokias lengvatas taikyti. Čia turėtume elgtis labai atsargiai ir neiškreipti rinkos. Dėkoju. Žodis ponui Janačikui. Norėčiau pakomentuoti pono Karacanio išsakytą nuomonę. Jisai teigia, kad Čekija buvo vienintelė valstybė, kuri pasisako už atvirkštinę apmokestinimą. Man atrodo, kad mūsų žiniomis buvo bent dešimt valstybių, kurios mus paremė ir e, palaikė mūsų paraišką. Todėl aš nepritariu jūsų įsakytai pozicijai. Jūs taip pat teigiate, kad sistema nepasiteisins, nes e, sukčiavimas tiesiog bus perkeltas į kitą šalį. Pažiūrėkime, kaip veikia dabartinė sistema. Jeigu e, sistema pasiteisina, tai tuomet yra rizika, kad e, sukčiai tiesiog puls galutinę apmokestinimo grandinės um, vietą, etapą. Ir toks sukčiavimas apmokestinimo grandinės pabaigoje yra gerokai lengviau įsprendžiamas, jeigu jūs, pavyzdžiui, ką nors įsigijate tarp valstybių už šimtus milijonų ir tą daro asmo, kuris niekad nebuvo šalyje, o kuris yra įregistruotas kaip e, fiktyvios įmonės e, atstovas, e, tai tuomet jūs niekuomet jo negalėsite susekti ar suimti ir pinigai bus labai lengvai pavogiami. Jeigu toks a, sukčiavimas vyktų apmokestimo grandinės pabaigoje, tai tuomet jūs galėtumėte apmokestinti prekes ir vartotojai, kažin ar pirktų tokią, tokios kainos prekes. Tai yra esminis skirtumas. Aš nenorėjau čia kalbėti apie vieno langelio mechanizmą nesakyčiau, kad apie tai nereikėtų diskutuoti, bet aš tik nesuprantu, kaip sistema veiktų Europoje. O dėl atvirkštinio apmokestinimo, tai čia mano nuomonė aiškiai, aš matau, kaip tai veikia, kaip veikia mūsų šalyje. Tik negaliu pasakyti, kaip vieno langelio mechanizmas veiktų. Taip mes apie tai diskutuojame, bet sistemą įdėktumėte jūs. Ir tai e, galiotų tarp valstybinėms sandoriams. Tačiau kaip tie mokesčiai būtų sugražinami toms įmonėms, kurios sumokėjo e, mokesčius už tarp valstybinius sandorius. Reikėtų ypatingo administracijų bendradarbiavimo. Ir galiausiai kam mokestis bus sugražinamas turi būti aiški sistema. Tuo tarpu mes net nenutokėme, kaip viskas galėtų atrodyti. Taip, mes dėl tos priežasties ir negalime e, tvirtinti, kad vieno langelio sistema būtų geresnis sprendimas. Bet kokiu atveju mokesčių sukčiavimas egzistuos tol, kol bus egzistuos ir mokesčiai. Bet mes manome, kad turėtume analizuoti, kaip sukčiavimo atvejai pasiskirsto tarp valstybių. Ir apie tai turime mąstyti. O ta bandomoji sistema gali suteikti informacijos apie tos sistemos veikimą bent vienoje šalyje. Taigi mes analizuojame, kokia čia gali susidaryti administracinė našta. Ir ne, nesakyčiau, kad e, ta našta būtų labai didelė, nes dabartinė direktyva leidžia taikyti e, atvirkštinį apmokestinimą tam tikrom žaliavos, žaliavoms. Tačiau įvertinti kurioms žaliavoms jį taikyti. Ir e, yra sudėtinga, tačiau jeigu bus 10 tūkstančių e, riba, tai jau būtų leng, gerokai lengviau padaryti. Reikia vertinti riziką. Kol kas daug administracinės nakštos susidaro, kuomet reikia paskirstyti mokesčius individualiems subjektams. Tai yra didžioji darbo dalis. Aš nemanau, kad mokesčių mokėtojams atsiras tik daugiau netikrumo. Ir kad tai tiesiog pasipriešins atvirkštinio apmokestinimo sistemai. Tiesiog reikia identifikuoti, kas yra mažmena, kas yra didmena, didmena, o tai padaryti nesunku. Atrodo, ponia Kapal uždavė klausimą dėl veiksmingumo. De, sakiau, 98 procentai. Na, bet galbūt šio klausimo nebekomentuosiu, užteks. Na, jūs galite bent trumpai tą klausimą atsakyti, nes to laiko mes gal ir nepristiksim. Taigi, ponia Kapul klausė, kaip čia mes pasiekime tuos 98 procentus. Taip, faktai yra tokie ir jie susiję su individualiais segmentais ir su specifinėmis žaliavomis. Gal ir buvo tam tikrų pokyčių tarp žaliavų kategorijų, bet konkrečioms nustatytoms žaliavoms poveikis buvo būtent tokio dydžio. Ar mokesčiai buvo surenkami tinkamai? Ne. Negalima sakyti, kad buvo e, atsirado naujų mokesčių, nes tiesiog sukčiavimas buvo perkeltas ant kitų e, žaliavų nes bet, kokios, bet koks sukčiavimo atvejis yra susijęs su didelės, didelėmis apimtimis, kurios viršė 10 tūkstančių. Dėkuoju, ponas Fidleris. Labai ačiū. Buvo uh, užduota pora tretą sudėtingų klausimų, kuris nebuvo atsakyta. Uh, dėl e, Europos e, e, prokuratūros. Kontekstas čia būtų toks, apie kokią informaciją kalbame situacija su tokiais nusikaltimais tokia pati kaip kitur Europos Sąjungoje turime užduoti savo klausimą, kaip norime kovoti su nusikalstamumu. Ar gali būti, kad su kai kurių tipų nusikaltimais geriau gali uh, kovoti nacionalinės institucijos, kalbant apie kiekvieną atskirą numerį, kurį gauname iš kitos valstybės narės. Mes turime gauti iš kitos valstybės narės leidimą tuom užsimti. Ir tai sudėtinga yra, netgi kai tai daro e, jungtinės tyrimų grupės, kurias sunku yra su, sukurti, tad e, tokia yra praktinė situacija. Ir turint galvoje dabartinį ES e, situaciją, klausimas kyla, kas užtikrins vidaus saugumą. Finansinis nusikaltamumas yra glaudžiai susijęs su organizuotu ir kitų formų nusikalstamumu. Organizuoti nusikalteliai su kiekvienu pasit, pasisavintu milijardu eurų jie daugiau galios. Tai neramina e, piliečius ir manau, kad ilgainiui piliečiai tikrai nusivils, jeigu jie žinos, kad e, su šiais nusikaltimais kovojama 28 skirtingomis e, sistemomis. Aš manyčiau, kad bent jau uh, Um, turėtumėm sukurti savo vienodas žaidimo sąlygas bent jau su nusikaltėliais, nes e, iš tiesų na, yra ta erdvė, kurie vykdo nusi, nusikaltimus, Šengeno sistema nėra išbaigta ir tai esminė problema kovojant su nusikostamumu, organizuotu nusikostamumu, nu, sukčiavimu PVM. Uh, Galiu tik tai paraginti jūs e, suteikti mums aiškę paramą, nes turime žengti ryštingus žingsnius į priekį, kad e, turėtumėm daugiau Europos persekėdami e, nusikaltėlius. Jis reikia bendros ir erdvės atliekant nusikaltimų tyrimus, persekiojant nusikaltėlius. Būtent apie tai, na, kalbu, kai kalbame apie Europos prokuratūrą. Uh, Nes iš tiesų, jeigu taryba kalba apie kitokius sprendimus, tai taip iššūkį neišspręsime. Mes norime, kad Europolas būtų stiprus. Iš tiesų, kai kalba eina apie. Europos, tai neina, tai kalba apie tai, kad turėtumėm kopijuoti JAV. Iš tiesų, uh, Mes kalbame apie e, galimybę gauti duomenis e, iš atskirų e, tyrimų būtų taip, kad, e, tarkim, tyrėjai ar prokurorai pateiktų informaciją e, Europolui, nesvarbu, kokiam regione jie dirbtų. Ir tai būtų labai naudinga. Europos e, finansų ministrai turėtų paraginti savo agentūras, kad jos perduotų tos duomenys Europolui, kad Europolas turėtų tą pagrindą, kurio remdamasis galėtų dirbti, nes jie turi ekspertus, kurie galėtų susijęti tos, tos duomenys. Uh, iš tiesų atrasti ryšius tarp nusikaltelių. Būtent jie tai gali padaryti. Ir e, taip pat tuo būtų galima atsakyti ponui Lukė. Išgirdus, ką tik vykusią diskusiją, jau iš tiesų daug metų kalbame apie tarpštinį apmokestinimą, daugelio atveju atskiros valstybės narės nenorėjo dalyvauti ir atsakysiu Jums, ponia Lukė, iš tiesų, kai yra tokių įvairių formų nusikalstamumas, uh, Iš tiesų, jie visuomet kaip vanduo pasirenka lengviausią kelią. Manau, kad nusikalselių grupuotės gali persikelti iš e, vienos e, šalies, iš vieno regiono į kitą pasikeitų situaciją. Už tai e, atskirų valstybių uh, taikomas požiūris nebūtų efektyvus. Reikia bendro požiūrio, kad iš tiesų nusikaltėliai negalėtų būdų, rasti būdų, kaip apeiti mūsų sistemas. Labai ačiū visiems. Dabar žodis komisijai baigiamosios pastabos. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad daug kas jau pasakyta daug ko neturiu pritvirti dėl tirkšnio apmokestinimo, apie tai daug kalbėta. Norėčiau sureaguoti dėl vieno dalyko, dėl to, kas buvo pasakyta apie 4200 procedūrą. Norėčiau priminti, kad teisės aktai šioje srityje nesenai buvo sugriešninti, daug kas padaryta siekiant įgyvendinti naujosius teisės aktus. Projekto grupė rengia rekomendacijas, kad būtų galima e, gerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, mokesčių administracijų ir e, muitinių, kad būtų galima sutikrinti PVM duomenis su importo deklaracijom, bet norėčiau pasakyti, kad viena PVM sritis, kuriai norim skirti dėmesio, tai būtent tai, kad būtų galima pašalinti priežą, priežastis 40.00 procedūros procedūra yra todėl, kad yra importas, kuriam taikomos išimtis, tai yra išimtis tiekimai bendrijos viduje, jeigu tas išimtis bus panaikinas, tai iš tiesų neliks galimybių sukčiauti PVM bendrijos viduje, tai taip pat, aišku, užkirs kelią ir e, sukčiavimui 4200 procedūros kontekste. Ja, äh, Kągi, kalbėsiu trumpai, sako pirmininkas. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems specialistams, visiems pranešėjams, kurie atvyko pas mus. Ir Pagrindinė problema panašu yra ta, kad nepakankamai gerai keičiamasi informacija ir išnaudojamos informacinės technologijos. Sistemą reikia tobulinti, ypač, kad būtų galima pasikeisti laisvą informaciją tarp valstybių. Taigi, pirmiausia, kaip sakė audito rūmų atstovas, ne tik tai, kas pasakyta jų ataskaitos 89 dalyje yra svarbu. Jeigu auditorumai teikia rekomendacijas, tai jomis jas reikėtų gyvendinti. Ekofine buvo teigiamai balsuota už Čekijos pasiūlymą, bet balsuojant susilaikė dešimt valstybių narių. Taigi e, šių metų Liepa neformalus įvyko toksai balsavimas ekofine, bet audito rūmų ataskaitoje nepateikiamos galutinės išvados. Antras dalykas. Sukčiavimo galimybės. Ar tikrai mes neperžengėme tam tikrų ribų. Nes jeigu mes kalbame apie e, grandinės pabaigą, tai tada įsiv... atsakingos tampa nacionalinės institucijos. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia nacionalinių institucijų gebėjimus ir pajėgumus stiprinti. Todėl aš sutinku su ponu Luka, kad reikia galvoti apie bandomąjį projektą. Ir arba visą tai turi naujas um, mechanizmas, tai yra viršinio apmokestinimo mechanizmas turi būti taikomas visoje valstybėse, visose valstybėse narėse. Arba nedarykime išimčių. Uh, Dabar dėl Graikijos pasisakymo. Išgirdome, kad mažinės priekybos skaitmeninimas padėjo surinkti daugiau mokestinių pajamų. Tai rodo vieną dalyką. Būtent nacionalinės institucijos yra atsakingos už PVM surinkimą mažmeninėme sektoriuje – Tai yra valstybės, jos vyriausybės pareiga. Ir a, mes taip pat pasižymėjome ir Vokietijos federalinės policijos atstovo pasiūlymą, tai jis, aišku, peržengia mūsų kompetencijos ribas, tačiau jis labai įdomus. Taigi, bet kurio atveju labai ačiū visiems, sako pranešėjas. E, aš manau, kad mes sugebėsime susitarti su šešėliniais pranešėjais. Pirmininkas. Kągi, man belieka padėkoti visiems pranešėjams, kurie atvyko į mūsų posėdį. Ir dabar galime pereiti prie septintojo mūsų darbo atvarkės klausimo. 17 metų bendrasis biudžetas. Rytoj ekonomikos kalų komitete bus balsuojama. Ir aš iš karto suteiksiu žodį pranešėjui Ferberiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kaip visada, po, per, po vasaros atostogų reikia užsimti biudžetu. 17 metų biudžeto projektas yra išskirtinis dalykas vien dėl to, projektas tokio biudžeto turi būti teikiamas ne Liepos pabaigoje kaip šiemet, o gegužės pabaigoje. Ir um, tada jau svarstomas. Šiais metais išėjo kitaip. Nes, aišku, pirmiausia, reikia įsiaiškinti, Britai pasilieka sąjungoje ar ne. Aš atsiprašau, kad taip ciniškai kalbu, bet mes tik tada, kai žinosime, kas bus toliau su Brexit, galėtume svarstyti kitų metų biudžetą. Vienaip ar kitaip, esu dėkingas kolegoms ir šešėliniams pranešėjams, kurie nepaisant visų aplinkybių ir uh, laiko terminų labai konstruktyviai man padėjo uh, netaip jau lengva visą tai buvo daryti, nes labiausiai tai trūko statistinių duomenų, trūko skaičių. Man buvo svarbu štai kas, vos prieš keletą, netaip jau seniai tvirtinome 15 metų biudžeto vykdymą ir aš taip pat rengiau pranešimą ar tą temą. Ir mes turime atsižvelgti į kai kurios dalykus įvykusius 15 metais. Ir nepamiršti, kad nuo mūsų komiteto formuojamos politikos daug kas priklauso. Noriu paminėti kelis dalykus. Pavyzdžiui, pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimo finansavimas. Komisija surado, kokiu teisiniu pagrindu tai galima daryti, tačiau nebūtinai galime duotis komisijos pasiūlymų. Viskas priklauso nuo to, ar bus pinigų ar ne. Bet mes turime susitarti, kad institucijos, kurios gaus naudos tokio finansavimo atveju, pačios finansiškai rimčiau prisidės prie projektų vykdymo o ne įsižiojusios lauks vien tik tai pinigų iš komisijos. Taip pat e, daug e, svarstėme ir ilgai svarstėme trijų priežiūros institucijų reikalus. Nes yra e, kiekvienoje priežiūros institucijoje atsakingas asmuo už biudžeto vykdymo priežiūrą. Ir kadangi 17 metams pateikta nemažai prašymų padidinti finansavimą, visgi turiu pasakyti, kad ESMA yra patenkinta jai skirtų finansavimų ir neprašo jo didinimo. Mane šiek tiek liūdina kai kurie dalykai, nes tikrai e, apsidžiaugčiau, jeigu kas nors būtų pateikę informacijos apie agentūrų ateities planus ir jų tinklo plėtrą. Bet to yra dar ir kitų labai sudėtingų klausimų. Todėl, kaip jau sakiau, esu labai nusivylęs dėl to, kad komisija man nesugebėjo pateikti paminėtais aktualiais klausimais informacijos. Viena iš agentūrų veikia valstybėje narėje, kuri referendumo keliu nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tai reiškia, kad reikia jau galvoti dabar apie tos institucijos perkelimą iš jungtinės karalystės, nes joje negali likti ES institucija, jeigu valstybė išeina iš ES. Todėl reikia galvoti apie tos agentūros perkelimą. Per pastaruosius keletą metų daug dėmesio buvo skiriama mokesčių klausimams, įskaitant ir programą Horizontas 2020. Parengti teisės aktų projektų rinkiniai, taip vadinamas pirmasis ir antrasis, taip pat svarstoma ir pasiekta pažagos darantis dėl mokestinių susitarimų klausimų. Mokesčių skaidrumas. Būtų tikrai gerai. Ir aišku, mes galėtume galbūt pirmiausia galvoti apie tokią parengiamąją priemonę kuri geriau užtikrintų bendradarbiavimą su taksut direktoratu. Aš siūlyčiau, kad mes ir toliau vykdytume tą bandomąją priemonę, toliau ją įgyvendintume, bet labai būtų gerai, jeigu komisija mums daugiau padėtų. Ir šį klausimą ketinu aptarti su komisijos narių kuris atsakingas už šią sritį. Nes kai lankėsi mūsų komitete, tai daug gražių žodžių sakė apie bendradarbiavimo naudą. Tačiau mokesčius, kai kalbame apie mokesčius, tikrai bendradarbiavimo stokojama. Dar turiu pasakyti, kad dirbant su šešėliniais pranešėjais, varstant uh, pakeitimus, mes sugebėjome surasti kompromisinių variantų ir esu labai dėkinga šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad rytoj bus pateiktas gerai suderintas pasiūlymas, kuris leis veiksmingiau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir leisti juos su didesnė atsakomybė. Savo nuomonę keliu ir keletą politinio pobūdžio klausimų, bet manau, kad jie yra teisėti. Tačiau tikrai galiu pažadėti, kad e, dalyvausiu visose susijusiuose diskusijose šią temą. Dešimt metų pats dirbau biudžeto komitete. Taigi tiek trumpai, o tikiu, kad rytoj mes galėsime patvirtinti gerai suderintą nuomonę ir kad bus atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Dėkojame pranešėjui, kreipiuosi į mūsų šešėlinius pranešėjus. Iš karto žodį suteiksime poniai Veres. Dėkoju, aš irgi norėčiau atsiprašyti kolegos Lydo vardu, kuris turėjo sugrįžti į Italiją dėl nenumatytų priežasčių. Jisai paprašė manęs e, nuoširdžiai padėkoti pranešėjui bei kitiems šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. Ir mano kolega paprašė patikslinti penkis aspektus. Pirmiausia, akcentuojamos investicijos ir augimas ir mūsų frakcijai ypač svarbus šis akcentas, nes biudžetas yra svarbi priemonė paremti augimą skatinančias priemonės. Būtina atnaujinti investicijas, kurti darbo vietas, tai yra tikrasis prioritetas ir turėtume siekti sugrįžti iki krizinio investicijų lygio. Todėl, man atrodo, visiškai logiška palaikyti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus kurti, stiprinti savo konkurencingumą ir augimą. Antrasis pastebėjimas. Svarbu remti pilietinės visuomenės atstovaujančias organizacijas. Nepaisant to, kad Čia mes daug susidurime su lobistinėmis organizacijomis, kurios turi gerokai daugiau išteklių pasiekti savo tikslų. Nes pilietinės visuomenės e, organizacijų gaunama nuomonė mums yra svarbi, todėl jų finansavimas yra būtinas, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą arba nustatant e, pusiausvyrą finansų sektorija, tai tik tai apsaugotų mūsų finansinius interesus. Ir tos e, pilietinės organizacijos tik tai turėdamos lėšų gali vykdyti savo veiklą ir siekti numatytų tikslų. Trečias pastebėjimas. Mano kolega laikosi nuomonės, kad organizacijos turėtų gauti pakankamą finansavimą, kuris leistų įdarbinti tinkamą darbuotojų skaičių. Žinau, kad sunku rasti kompromisą, tačiau tai yra svarbu. Ketvirtas pastebėjimas. Socialistų frakcija ir kolega Kozolino kviečia pranešėją persvarstyti penktąją dalį kuriame abejojama agentūrų veikla, nors nėra gautas biudžeto komiteto vertinimas. Penktasis punktas. Kolega Kozolino patikė vienuoliktąjį pakeitimą dėl paramos EFSI. Ir mes norėtume, kad šitas pakeitimas būtų palaikytas, nes tai yra tiesiog lemtingas, lemtingos investicijos ekonomikos atgyvinimai. Dėkojame Pirvanš Beres, toliau EKR ponė Svinben. Nematau jokių atstovų. EKR atstovų, toliau kreipiamės į ALDE atstovę pirmininkė, kalbėsiu trumpai, ponas Nilstorfas e, taip pat e, norėjo atsiprašyti per mane, nes jisai turėjo kitų įsipareigojimų, jis mane įpareigojo pasakyti, kad e, jisai gali paremti visus kompromisus ir komentarų daugiau neturi. Puiku, gera žinia Toliau guoja ponas Krespo. Dėkoju pirmininkė, man atrodo, kad mums e, reikėjo to breksito, kad suvoktume, kokią krizę Europą išgyvena. Mes e, susidurime su pabėgėliu, finansinė krize, bėdos kai kuriuose bankų sektoriuose, būkštojame, kad kartosis finansinė krize visiškai aišku, kad Europoje reikia koordinuotų veiksmų bei išteklių. Tai nėra vien tik tai privatus interesai. Jeigu jų laikysimės, mūsų laukia pražutis. Komisija ir taryba nori sumažinti biudžetą 6,5 procento, nepaisant to, kad gavo nemažai mūsų raginimų to nedaryti projekte kalbama apie Europos semestrą ir biudžeto taisymo planus, bet tai iš tiesų tik tai sustabdys augimą Europoje. Mes turime daugiametinę finansinę programą, dėl kurios mes labai nereimaujame, nes atrodo numatytos investicijos bus stabdomos pagal Junkerio planą. Taigi kol kas krizė nesibaigia ir šitas biudžetas tą krizę tik dar labiau išryškina. Ir todėl mes turime keisti savo politiką. Dėkoju ponui Krespogui atstovui, toliau žaliųjų atstovas. Ačiū. Aš irgi tikiuosi, kad jūsų atostogos buvo geros. Dėkoju pirmiausia pranešėjai, mums pavyko puikiai bendradarbiauti, mes galime paremti visus parengtus kompromisus. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kad šią nuomonę mes siekiame neatnaujinti diskusijas dėl bendrojo biudžeto, nes žalieji turi nemažai priekaištų, bet tai ne mūsų tikslas. Aš norėčiau paprašyti visų frakcijų vieno dalyko. Buvo išbrauktas Eurostato biudžeto patvirtinimas, nes pranešėjas paprašė išbraukti nuorodą į socialinę ekonomiką. Ir Ta prasme, man atrodo, kad dėl šio klausimo ginčių tiesiog neturėtų kilti ginčių ir mes kviečiame visas frakcijas šios žodžius ataskaitoje, tai yra nuomonėje, palikti, nes tai yra pagrindas diskusijoms tarp biudžeto komisijos, ir, komiteto ir Eurostato. Taigi, e, kviečiu nepalaikyti šių žodžių išbraukimo kur minima socialinė ekonomika. Tik tokiu atveju mes palaikysime pranešimą. Ačiū, ponai Gygotai. Kas dar nori pasisakyti? Nes e, pakalbėjo visi šešėliniai pranešėjai. Žodis jums, prašom rezultatai neblogi, pranešėjo pasiūlymai tikrai išlaiko pusiausvyrą. Sakyčiau, kad mes išsaugojame Europos semestro prioritetus ir numatę investicijų padidinimą mums reikia taip pat rasti 400 milijonų um, užpildyti tas biudžeto skilės, taip pat reikia atlikti struktūrinės reformas ir subalansuoti fiskalinę politiką. Taigi apie visus šios parametrus kalbama. Dėl toliau pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimo, tai, sakyčiau, būtina užtikrinti e, tinkamą finansavimą, nes e, kol kas e, jos gauna tik 50 procentų numatyto finansavimo o priežiūros institucijos privalo turėti pakankamai lėšų 17 metais. Priežiūros institucijos turėtų turėti išteklių atlikti numatytus įgaliojimus. Todėl agentūrą reikėtų perkelti iš Londono į kitą vietą ir pasieksime tuomet gerų rezultatų. Dėkoju. Ar komisijos atstovai norėtų ką nors pakomentuoti? Ne, tai tuomet žodis pranešėjai. Paskutiniams pastaboms. Baigiamosioms pastaboms. Būtų gerai, kad komisija būtų šitą pasakiusi, bet nėra jų atstovų. Taigi, kągi, atsakysiu ponui Krespą. Mes rengiame nuomonę. Ir parlamentas patvirtino dokumentinę finansinę programą. Todėl tiesiog e, nepamirškime, kad tie, kurie jau balsavo už dokumentinę finansinę programą, turėtų laikytis to kompromiso. Čia mes nekalbame apie jos keitimą, bet komentuojame biudžeto uh, E, duomenis. Kita savaitė po Junkerio pranešimo vyks bendrusios diskusijos pagal vidurio laiko tarp peržiūros procedūrą. Tačiau kol kas e, tokioms diskusijoms nelaikas. Dėl penktosios dalies, taip, e, socialdemokratai turi kitokią nuomonę nei EPP. Žiūrėsime, kas, kuriuo nuomonė bus svaresnė. Aišku, kad e, dažnai reikia ieškoti kompromiso ir balsavimo niekas nesisprendžia. Teks tiesiog e, palaikyti daugumos nuomonę. Atsakau ponui Gygalcui. Kalbame apie atsargų kriterijus. Mes žinome, kad biudžeto komitetui tai nėra priimtinas klausimas. Net jeigu sumos ir nėra didelės, tuomet joms nepritarė taryba. Žinoma, kitas klausimas yra kriterijai, pagal kuriuos galima būtų pasinaudoti atsargomis. Na, dėl šio dalyko, tai žinoma, mes galime balsuoti rytoj, bet teks pal tiesiog palaikyti daugumos nuomonę. O dėl likusių dalykų, tai noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Biudžeto atvirtinimo procedūra šiemet nebuvo įprasta, nes neturėjome prognozių ilgalaikiam laikotarpiui, tačiau tikiuosi, kad rytoj mes pasieksime gero kompromiso, kurį priims biudžeto komitetas. Dėkoju pranešėjui ir dabar Pereikime prie aštuntojo mūsų darbo tarkės punkto, tai yra žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Pakeitimus galima pateikti iki, buvo galima pateikti iki Liepos 28 dienos ir žodis pranešėjai Ludvigson. Tak per ordet, herr ordförande. Ačiū pirmininkė. Esu tikras. Žinote, Visi grįžome po pelnytų atostogų, kad pratestumėm darbo komitete su žalėjo knyga dėl mažinių finansinių paslaugų fiziniam asmenėms ir smulkioms įmonėms. Norėčiau padėkoti kolegoms už įdomius pateiktus pakeitimus, susidomėjimas šią temą didelis ir uh, Tai e, geras pagrindas darbui ir e, tikiuosi, kad tai lems vaisingą bendradarbiavimą, kad pasieksime e, plataus susitarimo ir visas parlamentas pritars. Norėčiau akcentuoti, kad ir toliau intensyviai bendradarbiausime. Daugybė pateiktų pakeitimų yra puikus, tai kaip įmanoma daugiau tų pakeitimų įtrauksime. Uh, į pranešimą, kad būtų galima pasiekti kuo platesnio sutarimo. Svarbu, kad būtų dirbama konstruktyvumo dvasia, siekiant kompromisu. Diskusijos turi būti konstruktyvios, tačiau kompromisai turi būti ir praktiški, ir objektyvus, siekiant daugumos pritarimo. Aš suprantu, kad uh, Iššūkių yra nemažai. Dėl kai kurių pakeitimų nuomonės e, išsiskiria ir e, gali būti sunku susitarti dėl jų. E, vis dėlto aš tikiu, jog galima rasti protingą aukso vidurį tarp įvairių nuomonių ir tikiu, kad uh, E, komitete pateiksime pasiūlymų, kurie duos pridėtinės verties ir privatiem e, asmenėm ir įmonėms komisijos pasiūlyme e, yra kalbama apie tas sąlygas, kuriuose turi veikti atskiros suinteresuotos šalis. Sąlygos valstybėse narėse labai skiriasi Visgi mes turėtumėm labai gerai pasigilinti į tas sąlygas prieš griežtinami teisės aktus. Svarbu, kad būtų tinkamai renkami duomenės ir analizuojami. Tai būtų puikus empirinis pagrindas darbui. Norėčiau išskirti penkis dalykus. Pirmiausia, Ne viename pakeitime teikiami pasiūlymai e, remiantis siūrų nacionaliniu požiūriu. Tuo tarpu e, kalba eina apie bendrą rinką. Svarbiausia, kad e, pateiktumėm produktus vartotojams už geresnę kainą. Iš tiesų pakeitimuose turėtumėm atsisakyti labai siūros nacionalinės specifikos. Turėtumėm remti uh, komisija siekiant sukurti daugiau konkurencijos, kad būtų stipri bendra rinka, užuot stiprindami nacionalinės bendrovės, nes iš tiesų negalime nacionalinių interesų iškelti aukščiau už vartotojų interesus. Iš tiesų yra daug argumentų dėl vartotojų teisų ir manau, jie labai pakristi yra, turėtumėm pasinaudoti, nes iš tiesų vartotojai yra nepalankioje padėje, kai kalba eina apie mažmeninių finansinių paslaugų teikėjus, yra ir skaitmeninių paslaugų teikėjų, kurie iš tiesų sudaro konkurenciją tradiciniam e, modeliam ir turėtumėm galvoti, kaip būtų galima užtikrinti vartotojų teises ir skaitmenį paslaugų teikėjų atžvilgiu, kuo geriau bus apsaugoti vartotojai, tuo e, geresnė bus e, vidaus rinka, tai padidins konkuravimą joje ir iš tiesų nebeliks finansinės atskirties pranešime akcentuojame skaitmeninio pasaulio iššūkiai, neturėtumėm jų nuvertinti. Daugeliu žmonių reikia daugiau žinių, kaip būtų galima geriau kasdieniam gyvenime naudotis finansiniam paslaugom. Daug, daugeliu žmonių labai sunku yra pasinaudoti tomis naujom, naujomis galimybėmis. Norime ino, inovacijų, kad komisija galėtų įgyvendinti stipresnę, geresnę vidaus e, rinką finansinių paslaugų e, srityje, kad tai taptų realybę. Visgi neturėtum pervertinti e, skaitinio pasaulio specifikos. Uh, turim užtikrinti, kad e, vartotojams būtų teikiamos paprastos naudoti paslaugos. Iš tiesų bendrovės gali pasinaudoti bendrą rinką, tam gali būti nuveikta, tradicinė operatoriai gali pasiūlyti naujus sprendimus, kurie būtų palankesni vartotojams ir tai padėtų e, be kita ko Europoje sukurti naujų darbo vietų. Aišku, E, Europos e, e, įmonėms meta iššūkių ir pasauliniai globalus žaidėjai. Aš tikiuosi, kad šiame kontekste vidaus rinka pasitarnos vartotojų labui. Kai kuriuose sritise yra galimybių veik, veiklos internacionalizavimui, bet kitur galbūt mažiau tokių galimybių yra situacija, skiriasi įvairiose sektoriuose ir svarbu yra pasiekti tinkamą pusiausvyrą, nes e, nacionalinių lygmenių yra ne tik tai galimybių, bet kyla ir iššūkio. Negalime labai apibendrintai kalbėti apie supaprastinimą arba suderinimą reikalavimų tarp valstybių narių, e, tarkim, apie bendrą mokesčio bazę iš tiesų, e, kad nesitiktų taip, kad operatoriai primtų sprendimus, kurie sukeltų pavojų finansiniam stabilumui. Ne viename pakeitime kalbame, kalbame apie detalės. And, uh, Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad e, e, dabar palūkanų normos labai mažos ir tai e, turės didelės reikšmės finansinių paslaugų rinkos stabilumui. Na, man atrodė, kad šių pakeitimų formuluotės labai susijętos su specifinė situacija. Mums reikia reikėtų, kad komisija galėtų rinkti duomenis, atlikti jų analizę, kad turėtumėm empirinį pagrindą darbo ir tai taip pat na, sustiprintų ir parlamento pozicijas rengiant pranešimus. Aš aišku, tikiuosi konstruktyvių diskusijų per artimiausias savaitės ir komisijos žalioji knyga yra pirmas žingsnis proceso, kuris bus ilgas ir aišku, parlamentas užima tokią padėtį, kad gali teikti konstruktyvių pasiūlymų dėl patobulinimų ir tikiuosi, kad pavyks parengti tokį pranešimą, kuris susilauks plataus politinio pritarimo. Svarbiausia, kad turėtumėm užtikrinti realią pridėtinę vertę vartotojams ir aš e, sieksiu parengti tokius kompromisus, e, kuriems būtų plačiai pritarta, e, teiksiu pasiūlymus, kurie tikrai būtų naudingi vartotojams, kad vartotojai turėtų galimybę gauti geresnės ir pigesnės paslaugas. Dėkui. Ačiū. Dabar norėčiau pasiūlyti štai ką. Galvojant, kiek liko laiko, suteiksiu po tris minutės šešėliniams pranešėjams. Pirmiausiai kolega Pals, paskiau Kadič. Pona Bokardai, prašom. Aš pono Bels nekeičiu, bet esu šešėlinis. Aš nepavėduoju pono Baltis, esu šešėlinis. Mėly kolegos, tai tiesa, kad aš komitete lietai, retai lankausi, nes e, seku žuvininkystės komiteto reikalus, bet man labai svarbus ir jūsų komiteto reikalai ir atstovauja PP. Turiu pasakyti, kad šita žalioji knyga ir jos rengimas yra sudėtingas darbas, tačiau jis reikalingas. Noriu padėkoti mūsų kolegai Liudviksonui už e, nuveiktą darbą. Turiu ir savo komentarų. Turiu pripažinti, kad kliūčių yra nemažai siekiant įgyvendinti mažmeninę finansinių paslaugų rinką Europoje. Tai yra finansiniai ir kultūriniai skirtumai. Žinoma, mes nenorime, kad viskas būtų daroma paskubomis teisės aktai yra įgyvendinami ir jie turėtų būti kontroliuojami. Išanalizuokime padėtį ir įvertinkime, kokios yra kliūtis tarp valstybiniam įgyvendinimui, nes vienas požiūris neatsižvelgtų į subjektų įvairovę ir paslaugų įvairovę. Mažmeninės finansinės paslaugos vartotojams turėtų būti pridėtinė vertė. Tai taip pat turėtų būti ir MVI ir kitoms įmonėms. Ir daugeliu e, pakeitimų tiesiog siekiame, kad piliečiai būtų įtraukti į procesą. Piliečiai bei e, MVI turėtų teisę bei galimybę naudotis mažmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Būtina skatinti bei stiprinti finansinių paslaugų kultūrą šalyse gerinkime paslaugas MVI ir kurios veikia tarp valstybinių lygių. Turime įtvirtinti sąžiningą konkurenciją, nes senieji subjektai turėtų turėti lygiai tokias pačias e, starto pozicijas kaip ir nauji subjektai. Žinoma, kaip greitai vystosi šita rinka ir visi rinkos subjektai turėtų išlaisinti savo kūrybos potencialą. Šita galimybė naudotis tokiamis paslaugomis turėtų prisidėti prie įmonių e, veiklos. Ta veikla taip pat turėtų būti ir tarp valstybinė. Mes labai e, pasisakome už apsaugos priemonės. Daugelis taip pat reikalauja, kad mažinės finansinės paslaugos taptų netokios sudėtingos. Aš tam pritariu. Pritariu, kad supaprasnimas nebūtų sudėtingas, bet taip dažnai nėra. Jeigu produktų e, kokybę įmanoma įvertinti, reikėtų įvertinti ir jų kainą. Turime įvertinti kokios yra diskriminavimo galimybės susijusios su rezi, įsikūrimo vieta. Turime suprasti, kokios yra įsikūrimo valstybės teisės nuostatos. Ir tai neturėtų būti kliūtis vartotojams. Negana to, kai kuriais pakeitimais taip pat prašoma, kad Europos priežiūros institucijos besirūpinančios vartotojų apsauga labiau įsitrauktų į procesą, o tai kol kas nėra padaryta. Žinoma, aš labai laukiu, kada prasidės dėrybos su mūsų pranešėjai, o taip pat ir su mūsų fiktyviais šešėliniais pranešėjais. Ir dar kartą noriu padėkoti ponui Liudviksonui už nuveiktą darbą ir labai tikiuosi, kad mums pavyks rasti bendrą sutarimą. Ačiū kolegos. Labai ačiū. Pana Foks, toliau jūs. <clears throat> Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai ir padėkoti kolegoms už pakeitimus. Mano tikslas šiuo atveju užtikrinti, kad reguliavimo sistema būtų konkurencinga ir technologinių požiūrių neutrali ir kad įveiktų visoje Europoje. Jau keičiantis nuomonėmis mes sakėme, kad mūsų frakcija norėtų, kad būtų skatinamos sėkmingos iniciatyvos. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra FCA sistema, kuri e, leidžia technologijoms sparčiau, technologijas sparčiau įdėkti. Labai svarbu, kad e, ateityje bet kokie tyrimai, poveikio vertinimai būtų atliekami sparčiai ir kokybiškai, kad nekliudytų augimui. Aš e, pritariu tam, kad e, geografinės vietos, blokavimas geografinės vietos principų būtų išbrauktas. Tačiau mane neramina būtent hipotekos kreditų rinka, nes nereikia pamiršti, kad viskas turi būti suderinta su atitinkama uh, direktyva ir to, kad e, labai nedaug vartotojų nori imti būsto paskolą kitą valiutą negu tą, kurią jie naudoja. Dar vienas dalykas - standartizacija finansinių mažmeninių produktų ir e, kai kurių reikalavimų išplėtimas, tokių kaip, pavyzdžiui, pagrindinės informacijos teikimų reikalavimas. E, Nereikia pamiršti, kad svarbu, kad pagrindinės um, informacijos teikimas ir informacija, kuri teikiama prospektuose, yra truputį skirtingi dalykai, nes yra tam tikrų vertybinių popierių, kurie nepatenka į MIPP reglamento taikymo sritį ir todėl negali būti įtraukti ir čia. Taigi, ponė pirmininkė, ačiū ir lauksiu galimybės aptarti šiuos ir kitus klausimus susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Sofija, prašom, jums žodis. Ačiū. Pranešiau, aš galiu kalbėti labai trumpai. Jeigu jau mes galim sauliaisti teisės aktus priimti tarsi aplink be mūsų nieko nebūtų, tai būtų gal ir labai gerai. Tačiau fintech finansavimą 16 metų pirmą ketvirtį sudarė beveik 350 milijonų dolerių, beveik 2 milijardai dolerių Šiaurės Amerikoje ir daugiau nei 2,5 milijardo dolerių Kinijoje. Taigi aš tikrai e, pirmenybę teikčiau suverenumui, kultūrinė įvairovė ir taip toliau. Tačiau dėja, panašu, kad e, mūsų konkurentams visi šitie geri dalykai nerūpi. Taip pranešėjas formuluoja viską teisinga kryptimi, nes svarbiausias dalykas reikia užsibriežti ambicingų tikslų, imtis novatoriškų priemonių, kad būtų sukurta tokia rinka. Ir iš dalies pritariu tam, ką sakė ponas Fox, bet noriu papildyti. Jeigu žmonės sentiment, iš sentimentalumo uh, laikosi įsikibę savo valiutos ir ima tik tą valiutą kreditą, tai gerai, jeigu jie moka a, pigesnės palūkanas. Bet aš nemanau, kad jie a, susidomėtų brangės didesnių palūkanų mokėjimų. Todėl a, aš manau, kad a, taip reikia ieškoti pažangos būdų. Nepamirškite, aplink mūsų viskas labai greitai keičiasi. Finansinių paslaugų rinkose labai greitai viskas keičiasi. Ir mes tiesiog negalim sauliaisti prabangos, labai lietai reaguoti, negalim bijoti ateities ir vadovautis kažkokiais siaurais nacionaliniais interesais. Reikia kuo greičiau pašalinti e, iškilusias kliūtis, todėl tikrai e, skatinu ir pritariu pranešėjo drąsiems pasiūlymams. Ačiū. Guoja vardu panas ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešiai, nes visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta, ka pritariu tiems klausimams, kuriuos kelia pranešėjas. Tačiau bet kuriuo atveju žvelgiant į siūlomus pakeitimus, man kyla tam tikras nerimas. Manau, kad e, labai svarbu viską tinkamai padaryti. Nepamirškime tos didžiulės finansinės krizės, iš kurios turėjome šito išmokti. Yra dar dalykų, kuriuos mes iki šiol svarstome ir visą tai susijęs su tuo, kas toliau nutiks finansų rinkose ir kiek viskas vyks sudėtingai. Mes galvojame, kad finansiniai produktai e, taps skaidresni, tačiau apgailėstauju, bet mano vizija kitokia. Todėl, manyčiau, reikia kad gerai veiktų standartų pagrindų įprastinis bankų sektorius. Galų gale to laukia ir vartotojai. Ir vartotojų nereikia versti pirkti labai sudėtingų ar su didelė rizika susijusių produktų. Tai tapo absoliučiai akivaizdu finansinės krizės metu. Ir aš manau, kad net bankai dabar jau imasi kiek kitokios veiklos. Ir dabar reikia, kad e, bankų darbas keltų žiovulį, taip sakant, kad e, viskas vyktų tiksliai ir tvarkingai. O jeigu kalbame apie e, sudėtingus finansinius projektus, tai mano įsitikinimu tai niekas kita kaip uh, politinis ir intelektinis sukčiavimas. Labai svarbu, kad produktai būtų paprasti, kad juos vartotojas gerai suprastų. Ir man atrodo, kad mažmeniniai bankai apskritai, mažmeniniams bankams apskritai turėtų būti uždrausta prekiauti tokiais mažmeniniais finansiniais produktais. Finansų produktai turi būti paprasti ir 99 procentais tenkinti vartotojų poreikius. Jeigu mes norime, kad bankai veiktų sklandžiai ir patikimai bei stabiliai, tai būtina užtikrinti, kad bankai neapiplėšinėtų pas juos atvykusių klientų. Ir e, aš suprantu, sudėtinga bankams drausti pardavinėti produktus. Bet jeigu yra bankai, kurie, bank, e, kurie brukte bruka savo vartotojams produktus, kurių tie vartotojai niekada gyvenime nesupras. Ar tai gerai? Gal tiesiog e, būtina užtikrinti finansinio sektoriaus skaidrumą pirmoje eilėje. Taip, sprendimai priimami vos nežaibiškai, o tai kelia grėsmę finansų sektoriaus stabilumui. Turi būti tokios nustatytos taisyklės, kurios apsaugotų mūsų žmonės nuo pinigų plovimo ir visuomenės nuo pinigų plovimo, nuo terorizmo finansavimo. Ir aš noriu pasakyti, kad tai, ką mes čia dabar matome, jau seniai reikėjo pasiūlyti, o apskritai tai viskas turi būti daroma kaip galima paprasčiau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausiai, tai noriu padėkoti pranešėjai už gerą pranešimo projektą, kai, kai susipažinau su pakeitimais, pastebėjau, kad daugelio pakeitimų argumentai yra tokie patys, nes daug dėmesio skiriama tarp valstybinėms operacijoms, rinkų artumui. Norėčiau pakomentuoti keletą prieštaringų tokių klausimų gal. Suprantu, ką sakė Marisa, tačiau nepritariu jos analizai. 51 guo e pakeitimas. Ir tai, kas čia ką tik buvo pasakyta, kad jeigu būtų mažiau tarp valstybinio operacijų, tai vartotojas tik išloštų. Nemanau, kad teiginys teisingas. Aš tiesiog manau, kad nėra galimybės gerai palyginti produktus tarpusavyje ir kad mes kaip investuotojai per daug sumokame, tarpin, per didelius mokame tarpininkavimo mokesčius. To tarpininkavimo per daug. Todėl a, negalime sumažinti kainų. Ir aš manau, kad jūsų požiūris tik padeda tiems, kurie naudojasi investuotojų problemomis. Aš manau, kad geriausiai pasitarnautų tie pakeitimai, kurie leisto apriboti riziką, su kuria susiduria paprasti klientai. Beje, su Jakobu Vansiku norėčiau dar kai ką ir pasvarstyti, bet aš manau, kad paprasti žmonės irgi turi teisę prisimti riziką. Pavyzdžiui, jeigu uh, jie yra uh, kooperacinio banko dalininkai, tai jie turi teisę investuoti į tokį banką, jie turi uh, teisę tapti tokiais akcininkais. Ar gali susibėgti grupelė žmonių ir tokį banką įkurti? Tai tikrai ne. Bet negalima, aišku, skatinti žmonių per nelik didelę savo pajamų dalį skirti rizikingoms operacijoms. Bet turiu perspėti jūs, kad a, e, a, tikrai nėra lengva surasti deramą pusiausvyrą. Aš kažkaip tikėjausi, kad bus daugiau pakeitimų susijusių su ekologiškomis investicijomis. Taip, fintech fenomenas, fenomenas plečiasi ir jisai yra teigiamas reiškinys, o mesgi iš savo pusės turime galimybę patobulinti finansinio sektoriaus darbą. Kita vertus, nebejotinai reikia užtikrinti ir sektoriaus tvarų veikimą, tvarę veiklą. Ir nereikia pamiršti vieno dalyko. Jeigu mes norime, kad mažmeninių finansinių paslaugų rinka būtų tarp valstybinė ir standartizuota, mes turime galvoti ir apie investuotojų apsaugą. O šiuo požiūriu daugelis pakeitimų keisti nes faktiškai kalbama apie tarpvalstybinės operacijas, bet visiškai nieko nekalbama, kaip apsaugoti investuotojus, e, kai vykdomos tokios tarpvalstybinės operacijos. Bet aš manau, kad galų gale mes visgi susitarsime. Ačiū. FDD Markovalė. Dėkuoju Aš norėčiau atsakyti sen, kuris citavo Italiją. Tai yra ypatingas atvejis, nes e, buvo falsifikuojami dokumentai. Tai reiškia, kad e, tiesiog priežiūros institucija nesužiūrėjo visų dalykų. Aš turiu abejonių dėl tų išreikštų neoliberalių e, pasiryžimų, kurie dažniausiai atstovauja didelius interesus. Todėl aš ketinu, žinoma, pritarti kai kuriems tikslams, pagerinti konkurencingumą, vartotojų apsaugą, tačiau nenoriu pasisakyti už tą vientisą rinką, kuri yra žalinga e, gamintojams tol, kol nėra pakeista bankų sistema. Nes jinai sudaro sąlygas spekuliantam klestėti ir vykdyti tarbankinius sandorius e, tarp e, kurie naudingi tik tai jiems. Taigi nereformavus šios sektoriaus, naudojimasis e, tam tikrų liberalizavimų yra neveiksmingas, nes reikia atvirkščiai papildyti kai kurios e, teisės aktus. Ir tokiu būdu sudarysime prieldas naujai finansiniai kriziai. Kai kurie mūsų pakeitimai ir pabrėžia tokius dalykus, kurie yra reikalingi. Tai yra finansinės ir e, inovacijos, e, arbitražo e, tikslai kova su pinigų plovimu ir dėl to mes galime pritarti ir su tuo reikia kovoti ir spręsti tos dalykus iš anksto. Taip pat reikia skaidrumo, kaip investuotams bus suteikiama informacija apie investicinius produktus, kad jie galėtų priimti e, informuotą sprendimą. O e, Dėl Italijos tai aiškiai įrodyta, kad e, žiniasklaidos atstovai dėje nesuvokia tam tikrų finansinių instrumentų. Aš pats e, dirbau e, finansinių paslaugų patarėjų ir galiu pripažinti, kad paaiškinti klientams, kas yra finansiniai instrumentai, yra labai sudėtinga. Rinka, kaip veikia rinka, suprasti tokiam paprastam e, mokesčių mokėtojui yra labai sudėtinga. Negana to, rinka susijusi su rizika. Todėl mes turime tokius jautrius vartotojus apsaugoti. Taigi mes matome galimybę pritarti kai kuriems aspektams, tačiau liekame priminties, kad norint e, perėti prie esminių žingsnių, reikia pirmiausia reformuoti bankų sistemą. Negalima kalbėti apie liberalizavimą, jeigu finansų sektorius nėra tinkamai reglamentuojamas. Dėkoju. Toliau. Atrodo, kad EMF atstovų nėra, todėl iš karto grįžtu prie pranešėjo, kurio paprašysime sakyti tas baigiamasias pastabas. Dėkoju už man suteiktą žodį. Na, mėginau pasižymėti visus e, klausimus, nuomonės, pabandysiu visus atsakyti. Šita žalioji knyga dar nėra teisės aktas. Teisės aktai bus tvirtinami vėliau, todėl mes turime parengti tą požiūrį iš anksto. Turime žvelgti taip pat ir į ateitį, kad suprastume, ką galime sukurti. Mintis yra paprasta. Europos piliečiai bei vartotojai turėtų na, gauti kažkokios apčiopiamos naudos iš konkurencijos e, padidėjimo. Turime e, skatinti tuos produktus, kurie būtų naudingi vartotojams. Tai aš to ir siekiu. Siekiu rasti sprendimus, kurie būtų naudingi vartotojams Europoje. O tai jiems ir yra svarbiausia. tokio proceso metu paprastai jūs negalite išspręsti visų problemų vienu, vienu metu. Viskas vyksta pailiui. Tačiau turite žingsnį, žingsnius savo, savo, laik, savo laiku. Kaip jau sakiau, aš darysiu viską, kas priklauso nuo manęs, kad e, raščiau tą platų kompromisą. Labai svarbu, kad parlamentas sakytų, savo balsą ir kuris būtų plačiai palaikomas. Dėkoju. Kągi labai dėkojame Ole komitete dėl e, knygos balsuosime spalio 11-12. Devintasis punktas - Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės ryčių veiklos paramos programos nustatymas 14-20 metams. Ir žodį suteikėme pranešėjui Teodor Dimitrų Stolojan. Okay. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Galiu paremti komisijos siūlymą tęsti paramos programos nustatymą 14-20 metams, siekiant, kad ES programa būtų remiamos e, finansinio atskaitomybės bei audito programos. F RAK yra nepelno siekianti organizacija, tai yra Europos komisijos patarėja visiems klausimams, kurie susijęs su finansinė atskaitomybė. Ir tarptautiniais atskaitomybės standartais. IFRS standartų patvirtinimas remiasi nuomonės teikimu. Aš kaip pranešėjas turiu Jums priminti keletą svarbių dalykų. Kai Europos parlamentas patvirtina ES bendrą finansavimą EFSR, EFRAG 14-20 metams, tai mes nusprendėme, kad EFRAGui programa turėtų apimti tik 14-16 metus. Mes tą norėjome padaryti todėl, kad norime išsiaiškinti, ar EFRAK įgyvendina Mainšraf rekomendacijas, kurios ir siūlo sustiprinti EFRAK veiklą. Antra, remiamės komisijos vertinimu bei mūsų diskusijomis e, su EFRAGu ir galime pasakyti, kad EFRAG įgyventino beveik visas Mainštaf rekomendacijas. Fragas neįgyventino tik tai rekomendacijos dėl finansavimo modelio, nes buvo pasiūlytas finansavimo modelis grindžiamas valstybės narės modeliu. Tačiau šios rekomendacijos įgyvendinimas dėja susijęs su valstybių narių e, valia. Todėl mano siūlymas komisijai iš tiesų yra priminimas, kad savo metinėme pranešime apie IFRS fondo veiklą komisija turėtų taip pat um, padaryti savo išvadas dėl EFRAK veiklos ir Europos parlamento rezoliucija patvirtinta 16 E, Birželio 16 dieną dėl tartautinės atskaitomybės fondo būtų patvirtinta pačios komisijos. Ačiū. Ačiū, toliau žodis per Lanžberis. Ačiū, pirmininkė. Džiugu, kad dėl Efrago vyksta nuolatinės diskusijos. Mes apie tai kalbėjome, kai buvo diskutuotas kitų metų biudžetas, nes e, klausimai tarpusavį glaudžiai susiję ir jūs labai teisingai pastebėjote, kai mes e, tvirtiname ankstesniosius tekstus, tai mes e, jau tada nurodėme, kad pasinaudodami biudžetu mes norėtume E, stebėti, kaip e, įgyvendinama EFRAK veikla. Sakyčiau, kad e, laikydamėsi tokio veiksmų plano mes turėtume spręsti ir EFRAK skirtą biudžetą. Pasinaudokime šią progą kad pasakytume, jog mūsų komitetas turi išsakyti savo nuomonę dėl IFRS fondo 89 priemonės. Mano mintis paprasta. Noriu, kad e, mes kasmet galėtume situaciją įvertinti iš naujo ir Europos parlamentas išlaikytų visus veik įsikišimo svertus, tvirtindamas biudžetą. O tai nereiškia, kad e, tiesiog tai yra kišimasis į biudžeto paskirstimą, bet e, tai mes, nėra ir mūsų kompetencija, bet tiesiog mes pagėdavome e, įsitikinti, kad tai, kas buvo E, deleguota fragų yra atliekama. Ačiū. Ponas Kamalis turėtų kalbėti kartu, bet nei jo nematau, nei ko nors kitos šių frakcijos. Dabar žodis e, Aldė. Ačiū pirmininkė, manau, galiu kalbėti labai trumpai. Aišku, ačiū ponai Stolianui už puikų pranešimą, bet mes e, esam jau pripratę prie to, kad jisai puikiai rengia pranešimus. Jūs mums, e, mums jau informavote apie pranešimo aprepti. Turiu porą klausimėlių. Ar teisingai supratau, kad e, komisija nedarė jokių pakeitimų e, biudžete, kalbant apie sumas skiriamas EFRAG? Pranešime aš to tarsi neradau. Antras klausimas dėl e, frag e, veiklos e, sričių buvo minėta maštat daskaita, tačiau parlamento rezoliucija dėl FRS primta birželio mėnesį. Mes taip pat skyrėme papildomas sąlygas EFRA, kol tai nepateko į uh, Maistat ataskaitą iš tiesų svarbu, kad EFRAG galėtų veiksmingai vykdyti šias funkcijas ir, ir pareigas ir aš norėčiau parengti pakeitimą kur būtų kalbama apie tai, kad būtų užtikrinta, kad fragas stebėtų ir vyktų šitas naujas užduotis. Ir kaip Frans sakė, mes turime turėti galimybę vertinti frag veiklą. Uh, reikia įtraukti dar papildomus elementus, bet to, kas yra minima mes tą ataskaitoje, bet be viso to, ką paminėjau, pranešimas iš ties yra puikus. Ačiū, Korai, jeigu jau vadu, gelbėgaš. Ačiū. Atidžiai stebime šią um, iniciatyvą skirtą gerinti informacijos kokybei, siekiant, kad tos informacijos būtų daugiau. Iš tiesų reikia, kad būtų informacijos ES lygmenio, kad, mm, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Iš tiesų matome taip, kad finansiniai interesai laimė prieš realią ekonomiką. Gal iš tiesų mes to ir nenorime, bet visgi būtina yra užtikrinti daugiau skaidrumo ir reikia tai daryti vartotojų interesų, vardam piliečių interesų, vardam, kalbant apie frak, tai iš tiesų visuomenės interesas nėra tinkamai atspindėtas sudarančią grupę. Regis, kad atstovavimo privačiam sektoriui, bankų sektoriui, draudikams, o kaipgi su viešoju sektorium. Ir iš tiesų neatspindi grupės finansavimo. 60 procentų finansavimo e, yra viešasis finansavimas atstovaujama nedėliam skaičiui šalių ir labai gaila, kad taip yra mes e, dėl to šiek tiek nerimaujame. Nes iš tiesų yra galimybė, kad e, ši agentūra virs e, iš privačios į, į, į viešą. Mes norėtumėm daug informacijos apie, apie ryšį tarp to, kaip finansuojamas EFRAG ir kitos ES institucijos. Aš, kal, aš kalbu apie viešų interesų priežiūros e, tarybą, e, turiu galvoje FSF, kaip tai dera tarpusavę, kai kalba eina apie tas inform... institucijas, kurios užsiema panašiais klausimais. Vienu metu netgi Lehman Brothers uh, bendrovė finansavo ir iš tiesų čia na, iš, e, iš tiesų susikerta privatus ir viešieji interesai. Ir mes norime, kad sistema būtų skaidresnė. Turėtume nepamiršti, kad institucijai skiriama 13 milijonų eurų. Mes iš tiesų labai abejojame dėl to, uh, E, kaip gerai ten atstovaujama viešiesiams interesams. Iš tiesų reikėtų pasiaiškinti, kaip ši institucija e, veikia ir kaip tai dera e, su, su, su tuo, kaip yra finansuojamos kitos institucijos iš ES biudžeto. Žodis ponui Kamaliui, KR frakcija. Ačiū pirmininkė, aš iš tiesų uh, padariau prielaidą, kad e, komitetas susivėlins, o išėjo taip, kad aš pats pavėlavau. Aš tiesų e, neišgirdau kolegų argumentų, o, o norėjau juos išgirsti. Tai po posėdžio teks turbūt individualiai pasikalbėti. Prisimenu diskusijas dėl e, finansavimo skirimo FRAP apie praeitą kadenciją dar. Uh, Aišku, tai buvo prieš e, Maštado ataskaitoje, prieš IFRS ir iš tiesų reformos padarytos, pakeista struktūra e, padaryta pat patobuliu, bet pritariu tiem nuogastavimas, kurį išsakė kolegos. Uh, Aš tiesiog norėčiau pagirti FRAK dėl to, kaip buvo bendrauta viso proceso e, metu su parlamentu, taip pat ir nagrinėjant FRS 9 standartą, tai iš tiesų norėčiau jos pagirti. E, palankiai vertinu daugelį e, pranešėjo pasiūlymų dėl ataskaitos perinkimo, dėl Frego veiklos. Taip pat norėčiau e, pa, pagirti iš tiesų tą iniciatyvą parengti e, pranešimą. Žinau, kad e, buvo kilę iš tiesų buvo kilę bejonių dėl rizikos ribojimo ir panašiai. Ir, ir Žinau, kad daugam jau atsibodo, kad aš kalbu nuolat apie mm, ATT praktiką, bet e, norėčiau paminėti, kad, e, kad ta praktika aktuali būtų šiuo atveju. Vėlgi norėčiau atsiprašyti dėl to, kad pavėlavau, nes tikrai norėjau išgirsti kolegų iš kitų frakcijų, e, įsigilinti jų nuomonę. Taip pat dėkui. Nachdem ich jetzt äh, weder für die EFDD, die Schattenberichterstatterin. Ačiū. Nematau, kad e, FD šešėlinis pranešėjas būtų, e, pranešėja, ponia Vanštov, ponas Gigal, man atrodo, nori paskutinis pasisakyti. Prašom. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Stolojanui už pranešimą. Na, iš tiesų, mes kalbame apie trijų institucijų finansavimo pratesimą. Jeigu mes pradė, darysime skirtumus, tai tada reikia jau aiškintis, ko mes konkrečiai norime. Aš manau, EFRAG atveju tai nauji vadovai ir e, jie prisėmė aiškius įsipareigojimus. Ankst, perėmė ankstesnio kolegos darbą, todėl šiuo metu nematau jokio reikalo į reglamentą įrašyti papildomas kažkokias kontrolės priemonės. Egzistuoja įprastinė biudžeto formavimo procedūra ir, kaip pona Berės teisingai pastebėjo, ją reikia taikyti. Bet kada kalbame EIOP, ir EIB, tai e, problemų čia tikrai daugiau nekildavo. Tiesiog klausimas štai koks. Ar mes pritarėme IFRS finansavimo pratesimui ar ne? Nes mes tarsi esame prisijėmę įsipareigojimą. Bet mes nedaug gali, nedidelę galime daryti įtaką. Turiu galvoje, pavyzdžiui, tokią įtaką, kokią įgyjome, skiriant EFRAG vadovus. Todėl svarbu pažymėti, kad metinėse ataskaitose, kurias privalu pagal reglamentą teikti, būtų pateikiama aiški informacija atsižvelgiant ir į tos reikalavimus, kuriuos pranešime nurodo ponas Tolojanas. Tačiau aš manau, mes galime kai kurios dalykus sugriežtinti, nes ne visada dėl mums įtin aktualių klausimų gavome aiškius patikinimus. O jeigu suteikiame finansavimą, tai turime turėti ir kontrolės svertus. Negali būti taip, kad mes duodame pinigus, bet nie jokių reikalavimų nekeliame. Aš manau, kad gal papildomų reikalavimų, papildomų kontrolės priemonių nereikia, bet tiesiog reikia, kad jie viską aiškiai išdėstytų metinėse savo ataskaitose, o tokias metinės ataskaitas jie privalo teikti pagal reglamentą. Todėl aš manau, kolegos, mums tiesiog reikia pagalvoti, ar nereikėtų gal tiesiog be mūsų griežčiau pareikalauti iš IFRS. Dabartinė valdyba neužtikrina tinkamos IFRS veiklos, nes dauguma o, valdybos narių nemano, kad jie apskritai turėtų imti šio darbo, o kontrolės valdyba kaip žinote, visai pagėdauja kontroliuoti. Ir žinote, Mišel Barnie buvo atsidūręs e, tokioje neveiksnumo situacijoje. Nes iš tiesų politinės demokratinės sąlygomis svarbiausias dalykas tai yra vadovavimas. Ir aš manau, dėl to mes galime kelti reikalavimų ir uh, būtent, kad vadovavimas taptų kokybiškesnis, mes galime sugriežtinti ir reikalavimus. Ačiū ponui Kiklai. Pranešėjas jūsų baigiamas žodis. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Aišku, noriu padėkoti kolegoms, kurie rengia savo šešėlinius pranešimus. Visi jie priklauso tai nuolatiniai darbo grupiai, kuri analizuoja su uh, IFRS susijusius klausimus. Ką galiu dabar pasakyti? Keletą dalykų. Pirmiausia, Europos komisija stengiasi atsižvelgti į kai kurias mūsų iškeltas e, problemas. Pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, mums bando išaiškinti, ką reiškia public good. Viešoji nauda aišku, kai mes viešosios naudos kriterijų taikome EFRAG, tai yra vienas dalykas, IFRS atveju tai yra kitas dalykas. Aišku, aš nemanau, kad nebelieka galimybių mums dar ką nors nuveikti. Manau, kad tokių galimybių yra. Tiesiog reikia įsiaiškinti, kas yra ta viešoji nauda, jeigu jau kalbame apie e, tolesnį IFRS ir panašių institucijų finansavimą. Aš tiesiog apie tai kalbu tam, kad parodyčiau, jog tikrai vertinu, kad Europos komisija stengiasi atsižvelgti į mūsų prašymus, stengiasi suprasti, kas mus neramina. Bet aš manau, kad mes dar turime dar padirbėti. Dėl EFRAG. Aišku, EFRAG situacija kiek kitokia. Mes turime svertų, kurių pagalba galima daryti poveikį EFRANK. Bet norėčiau atkreipti visų dėmesį į tai, kad EFRANK atveju organizacijoje dirba tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai. Ir jie gerai suvokia, kokios gali būti EFRAG finansavimo galimybės ateityje. Ir bent jau gali įsivaizduoti artimiausių trijų metų perspektyvą. Tačiau, kaip sakė mūsų kolegos, tai tai yra tam tikra priemonė, kurią galėtume pasinaudoti, jeigu EFRAKA dirbtų toliau neatsižvelgdamas į tas mūsų rekomendacijas, kurias įrašėme iš šių metų parlamento rezoliuciją dėl EFRAK ir ne tik dėl EFRAK. Aišku, nesame labai patenkinti visais tais atsakymais, kurios tos organizacijos mums pateikia. O dabar dėl pinigų. Mes kalbame apie 13,8 milijonus eurų. Toks skaičius pateiktas komisijos pirmajame pasiūlyme, bet tada, kaip pamenate, mes susitarėme, kad patvirtinsime finansavimą tik tai laikotarpį nuo 14 iki 16 metų. Ponas Gorze, kuris naujas EFRAK vadovas, yra pasirengęs susitikti su mumis, apsvarsyti visus tos klausimus, kurie mus neramina, kai kalbame apie EFRAG veiklą, jisai yra pasirengęs atsižvelgti į mūsų rekomendacijas ir tikiuosi, kad jo pažadai nebus tušti. Kita vertus, manyčiau, džiugu, kad Europos parlamentas dabar daug plačiau gali dalyvauti EFRS kontrolės darbe, nes tai tikrai labai aktualu visuomenės intereso požiūrio visuomenės sveikatos apsaugos požiūrių. Ir tikrai, aš manau, mes su kolegomis padirbėsime ir a, pagalvosime, ką daryti toliau. Aišku, reikės pasidėrėti su Europos komisija ir su taryba. Ačiū. Ačiū pranešėjui, ačiū šešėliniams pranešėjams. Pastebėjau kad atvyko mūsų kolega Gosesas. Gal jūs norite ką nors pakomentuoti? Ačiū, pirmininkė. Na, vienintelis dalykas, ką noriu pasakyti, kad e, džiaugiuosi būdamas e, vėl su jumis šioje salėje. Iš ko padarysiu viską, kad būtų ginti uh, Europos Sąjungos interesai, esu davęs tokią pažadą ir įvykdysiu. Gero vakaro. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 6 vidudienio. Ačiū, gerą vakarą.